Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labą dieną, gerbiami kolegos. Herzlich willkommen. Sveikinu susirinkusius į posėdį, į mūsų komiteto posėdį. Šią savaitę mūsų laukia labai įdomi programa visų pirma rytoj ryte, nes rytoj ryte mūsų laukia balsavimo maratonas. Norėčiau visiems priminti, kad rytoj jums reikės balsavimo kortelių, jeigu balsuosime elektroniniu būdu. Na, o šiandien pradėsime dirbti pagal darbo tvarkę ir noriu pasakyti du pakeitimus. Devintas darbo tvarkės punktas - stoja veikla. Šio punkto nebeliko mūsų darbo tvarkėje, jis nukeltas į kokį nors vėlesnį posėdį. Ir 19 ir 20 punktai taip pat bus perkelti į kitą posėdį. Tai yra punktai susijęs su farmako, farmakologiniu budrumu ir to pageidavo pranešėjai, kad jie būtų nukelti vėlesniam laikui. Ar kas nors turi pastabų dėl darbo tvarkės? Matau, kad ne. Tai tuomet tvirtiname darbo tvarkę tokią, kaip ji yra pakeista. mus šiandien filmuoja televizija, tai yra mūsų parlamento televizija. jie filmuos keletą scenų iš mūsų komiteto darbo, bet norėčiau pasakyti televizijos komandai, kad rytoj ryte mūsų bus žymiai daugiau. Čia tiesiog, kad nesusidarytų blogas įspūdis. Toliau antras darbo tvarkės punktas. Turime vertimą į visas kalbas išskyrus estų ir latvių. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimun inicijavo, kad Niderlanduose įvyktų akademinės tarybos susitikimas. Ta idėja buvo pasveikinta. Aš taip pat ir žurnalistams pasakiau, kad būtų tikslinga uh, kad e, šiuos klausimus nagrinėtų akademinės visuomenės atstovai, nes klimato kaita turėtų būti nagrinėjama būtent akademinės visuomenės mokslininkų atitinkamuose institucijose. Ir manau, kad tas e, vadinamas Academic Council e, suteiks naujų iniciatyvų IPPC. Komisija parengė keletą naujų komunikatų, vienas iš jų apie tva, tvarę miškininkystę. Tai yra taip pat įdomi tema, kurią mes turėsime nagrinėti artimiausioje ateityje. Toliau trečiasis darbo tvarkės punktas. Tai yra direktyva dėl medienos ir medienos produktų rinkai teikiančių ūkio subjektų įsipareigojimų. Taryba parengė bendrą poziciją ir mes galėsime šį dokumentą svarstyti antra, antrojo svarstymo metu. Norėčiau paskelbti uh, E, tvarkarašti, kad balandžio 7-8 dienomis mūsų, mūsų posėdėje mes nagrinėsime Karolin Lukas e, bendrąją poziciją. Galutinis pakeitimų terminas yra balandžio 8. Balsuosime komitete gegužės 3-4 dienomis, o plenarnėje sesijoje birželio mėnesį. Festspiele hatten. Ja. So, äh, dann gehen wir weiter mit dem Punkt 4. Der Gerai, toliau ketvirtas darbo tvarkės punktas. Tai yra ES Baltijos jūros regiono strategija ir makro regionų vaidmo būsimoje sanglaudos politikoje. Mūsų pranešėja yra Ana Rosbach, ji visuomet yra atsakinga už Baltijos jūros regiono klausimus, taigi suteikiu į žodį, kad pristatytų savo pranešimą. Er Ačiū. Trumpai papasakosiu prieš istoriją. Regionų komitetas, regionų plėtros komitetas svarstė Baltijos jūros strategiją ir aš buvau atsakinga už aplinkosauginius šio aspekto klausimus. Regionų plėtros komiteto pateiktame dokumente iš tikrųjų nepakankamai dėmesio skiriama aplinkosaugos klausimams ir daugiau dėmesio skiriama makro regionams, nes taip įpratęs diskutuoti regionų plėtros komitetas. Dėl to apgailestaujame, nes Baltijos jūra yra ne tik ES nemažą skaičių valstybių jungianti jūra, tačiau e, tai, tas regionas, ta jūra turi taip pat ir tam tikrų aplinkosauginių problemų dėl įvairių teršalų, kurie į šią jūrą patenka. Mes siūlome, kad aptariant Baltijos jūros problematiką reiktų įtraukti Rusiją ir Baltarusiją, nes Baltijos jūroje veikia Rusijos karinis laivynas. Ir mes siūlome įtraukti aplinkosauginius aspektus iš šio klausimo, klausimo svarstymą. Prieš pusę valandos buvau susi susitikusi e, taip pat ir su atstovais, kurie atsakingi už Nord Stream dujotekio statybą ir aš tikiuosi, kad gausime informacijos šiuo klausimu dienos bėgėje daugiau. Taip pat apgailestauju, kad mūsų pasiūlymai ne visi atsispindi išvadose. Sistema iš tikrųjų yra labai sudėtinga ir ši strategija bus pavyzdys rengiant e, viduržėmė jūros, jėdosios jūros strategijas panašias. Taigi aš e, laukiu kolegų pasiūlymų ir idėjų e, ir jau iš anksto džiaugiuosi jų naudingomis mintimis. Ačiū pranešėjai. Klausimas, ar yra pastabų? Aš vieną pastabą pats turėčiau. Pone Rosbach minėjo Nord Stream šiaurės rovės dujotekį. Bet koks e, projektas tokio pobūdžio daro pakankamai didelę įtaką jūros gyvenimui, tačiau ketvirtasis punktas, kur kalbama apie tai, kad Nord Stream turės labai didžiulį, į, didžiulę įtaką aplinkosauginių požiūrių regionui, Manau, kad tai yra pakankamai niūrios prognozijos. Keturios valstybės e, jau yra patikrinusios visus dokumentus ir išdavusios atinkamus leidimus statyti šį dujotekį. Tai yra e, Suomija, Švedija, Lietuva, aš jeigu neklystu, ir Vokietija. Nežinau, ar keturios valstybės viską patikrino, išsiaiškino, e, kalbėti apie plataus masto aplinkosauginį poveikį galbūt būtų per daug drasu, kad gali turėti įtakos aplinkai, tokia formuluotė būtų teisinga, kad ta įtaka būtų plataus masto, manau, kad ši formuluotė yra per daug griežta. Richard Zebar. Ačiū pirmininkė. Nežinau, ar e, jūsų paskutinis pasisakymas buvo kaip e, komiteto pirmininko ar kaip komiteto nario, nes pranešimas, kurį pateikė ponė Rosbach, manau, yra geras. Man taip pat kyla tam tikrų abejonių dabar, ar šiaurės srovės dujotekis iš tikrųjų bus toks reikšmingas, kaip tikimasi, tačiau manau, kad teisingai pranešimo autorė įtraukė aplinkosauginius klausimus į savo pranešimą Taip pat manau, kad taip pat ir mes turėtume makroregionų koncepciją labiau pabrėžti, nes, kaip žinote, šiuo metu uh, Regionų vystimas komitete vyksta pakankamai plataus masto diskusija apie tai, ar tokią koncepciją reiktų pasirinkti kaip pamatinę diskutuojant apie regionų ateitį. Manau, kad mūsų komitetas čia galėtų pasiūlyti kai kurių naujų idėjų. Norėčiau grįžti prie jūsų e, paminėto pavyzdžio ir taip pat išskirti Alpių regiono strategiją. E, ir e, galbūt vertėtų pamastyti, ar taip pat ir šiame kontekste nereiktų numatyti tam tikrų aplinkosauginių kriterijų, kuriuos jau galėtume įtraukti iš anksto į savo teikiamą nuomonę. Ir tokia pozicija būtų žymiai naudingesnė, nei pabrėžiant tik tai keletą Baltijos jūros regiono aspektų. Aš e, manau, kad e, Pranešėjos darbas iš tikrųjų yra įdomus, gerai atliktas ir norėčiau uh, ją su to pasveikinti. Marita Uskok. Eh, tak, herr ordförande. Jo, tenkte talas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu švedi, švediškai. Visų pirma, norėjau padėkoti pranešėjai už jos darbą. Iš tiesų dabar yra pats laikas, kad ES parengtų gerai parengtą e, Baltijos jūros strategiją, kurioje būtų atsižvelgiama į tam tikrus aplinkosaugos aspektus. Tai reiškia, kad reikia daryti viską, kad ši strategija vėliau būtų įgyvendinta. Tai neturėtų likti tik tai gražios frazės ant popieriaus. Tą strategiją mes turime įgyvendinti, o būtent tai ir sukels problemų. Tos priemonės, kurios yra nutartos, jos turėtų būti įgyvendinamos. Iki šiol kol kas mes to nematėme, kol kas buvo tik pasiūlymai, kurie niekaip neatsispindėjo praktikoje, todėl būtų labai gerai, jeigu tekste būtų tai pabrėžta. Tai yra, kad kažkur pranešime būtų aiškiai pasakyta, kad labai svarbus dalykas yra šitos strategijos įgyvendinimas nes kalbant apie Baltijos jūros strategiją, reikia pasakyti, kad mes turime puikią išeities poziciją, yra daug ES direktyvų ir programų, kurios yra parengtos. Taigi valstybės narės iš tiesų jau yra e, e, gavę atitinkamas. E, priemonės, kurios jos turi įgyvendinti ir taip pat yra skirtos finansinės lėšos tam įgyvendinimui. Taigi mes, pavyzdžiui, galėtume visiškai e, pilnai pasinaudoti vandens direktyvą arba su, e, pavojingų cheminių medžiagų direktyvą. Tačiau taip pat yra labai svarbu, kad pabrėžti, kad žemės ūkis e, taip pat prisideda prie to, kad Baltijos jūroje yra e, teršalų. Tai yra žemės ūkija naudojamos trašos prie to prisideda. Taigi mes turime ieškoti atitinkamų priemonių, kurios padėtų geriau įgyvendinti antrąjį žemės ūkio politikos ramsti. Taip pat turime atitinkamai geriau informuoti e, žuvininkystės, e, už žuvininkystės politiką atsakingus asmenys, kad būtų e, kuriama, kuriamas tvarumas šioje srityje. Taigi, Aš manau, kad žemės ūkis ir žuvininkystė yra svarbios sritis, kurios prisidėtų prie, kurios galėtų prisidėti prie šios jūros išgelbėjimo. Ir manau, kad tai reikia aiškiai pabrėžti šiame dokumente. Toliau kitas dalykas yra fosfatai, kurių daug yra. E, skalbimo priemonėse ir tai taip pat prisideda prie Baltijos jūros e, taršos. Viena valstybė narė, Švedija, yra e, jau inicijavusi e, fosfatų draudimą skalbimo priemonėse ir būtų puiku, jeigu kitos valstybės narės prie to prisidėtų, nes tai būtų labai svarbu, kalbant apie Baltijos jūros ateitį. Toliau ekologinės Nord Stream pasiekmes Džiaugiuosi, kad pranešėja palėtė šią temą, nes negalima ignoruoti šio projekto pasiekmių. Tačiau norėčiau, kad tekste būtų aiškiai pasakyta, kad šiaurės srovės dujotekis yra atsakingas ar gali būti atsakingas už tai, kad būtų e, užkirstas kelias atitinkamoms ekologinėms pasiekmėms. Ta reikia aiškiai suformuluoti. E, taip pat reikia aiškiai suformuluoti, kad ta įmonė turėtų pati sumokėti už atitinkamas ekologinės priemonės. tai buvo viena iš sąlygų, dėl kurių apskritai atitinkamos valstybės paremė šią projektą ar pritarė jam. Taigi tai reikia aiškiai paminėti. Taip pat manau, kad kalbant apie Baltijos jūros ateitį, būtų tikslinga pasirūpinti, kad aukščiausiame ligmenyje, tai yra kalbant apie vyriau, Baltijos jūros valstybių vyriausybių vadovus, kad jie nagrinėtų šios klausimus, tai prisidėtų prie to, kad tos priemonės, kurio, dėl kurių jau yra sutarta, kad jos iš tiesų būtų įgyvendinamos. Taigi dar kartą paminėsiu tas esminės sritis, tai yra žemės ūkis, žuvininkystė, fosfatų naudojimas ir kad kalbant apie šios klausimus, vyriausybių ir valstybių vadovai prisimtų savo įsipareigojimus. Dėkoju, aš dar pateiksiu pakeitimus, galbūt netgi kai ką dėl tų 20 milijonų eurų, kurie yra skiriami ne ES valstybėms narėms, kurios, kad jos taip pat prisidėtų prie Baltijos jūros išlikimo. Taigi yra labai svarbu, kad e, mes gerai panaudotume tos 20 milijonų. Dėkoju už šias pastabas. Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad tai, ką noriu pasakyti, yra labai svarbu. Pirmiausia, kalbėdami apie šį regioną, mes kalbame apie pirmąjį makro regioną. Jos arba yra iš tiesų didžiulė. Rusijos federacija taip pat gali šiame projekte dalyvauti. Tai galėtų būti naujas kaiminystės politikos aspektas, tai padėtų užmėgsti santykius su Rusijos federacija. Apibrėžiant kas yra makro regionai, man atrodo, čia yra ypatingai svarbus žingsnis. Kalbant apie e, ekologinę šio klausimo pusę, galėčiau pasakyti, kad Baltijos jūroje e, atsinaujinimas vyksta labai lietai. Tai yra tokia sistema, tokia ekosistema, kuri yra labai pažeidžiama. elgtis tenka tikrai atsargiai. Sakoma, kad yra tokių upių, kurios, kurių tekmė baigėsi Baltijos jūroje. Šie teisės aktai turėtų apimti visas valstybės, kuriomis teka upės vėliau įsiliejančios į Baltijos jūrą. Tai yra ypatingai svarbus aspektas. Svarbu, kad šis makroregionas sugebėtų užmėgsti santykius, specifinius santykius su kitais pasienio makroregionais. Visą tai, suprantama, turi įtakos visiems kitiems aspektams, tokiems kaip pavyzdžiui žemės ūkio veikla, e, kuri be abejo yra susijusi su vandens patenkančio į Baltijos jūrą kokybę. Kolegos jau minėjo, kad tai yra susiję, pavyzdžiui, su dirbožėmių rūkštėjimu. Tai štai kokie būtų svarbus aspektai, kurių nereikėtų pamiršti. Tie makroregionai gali būti labai efektyvi priemonė spręsti tokias kompleksiškas problemas. Manau, kad šį visą šio įvykio eigą turėtume stebėti labai atidžiai. Dėkoju. Ja, Dėkoju. Toliau žodis teikiamas kolegai. E, panie Przewodniczący, chciałbym w swojej wypowiedzi odnieść się do jeszcze jednego aspektu. E, Gerbiami kolegos, ponė pirmininkė, norėčiau dar paminėti vieną aspektą, kalbant apie aplinkos apsaugą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į problemą, apie kurią kartais yra kalbama. Tai yra istorinės svarbos problema ir pro, jos sprendimas svarbus yra mūsų ateičiai. Norėčiau paminėti Baltijos jūroje nuskandintą cheminį ginklą. Ten jis atsidūrė po antro pasaulinio karo. Toks cheminis ginklas yra tikrai labai pavojingas. Kaip jau sakiau, ten atsidūrė tas ginklas po antro pasaulinio karo, tačiau jis tebekelia grėsmę ir gali būti pavojingas ateities kartoms po kelių dešimčių metų ta problema gali tapti ypač aštri, net jeigu dabar jie atrodo pernelyg mums negrasina. Mums reikėtų susirinkti reikiamus duomenis ir informaciją, paprašytos informacijos iš Rusijos federacijos galbūt. Būtų sunkiai įmanoma įsivaizduoti, ko, kokia tragedija galėtų įvykti, jeigu staiga tas cheminis ginklas patektų į vandenį, į vandens paviršių. Pavyzdžiui, galbūt kažkoks žvėjas galėtų apsideginti, jeigu tas ginklas esantis ten būtų pažeistas, jis galėtų patekti vandens paviršių. Taip pat kyla tai didelės karinės rizikos pavojus dėl šio ginklo. Kalbėdami apie šį pranešimą, manyčiau, mes šį klausimą turėtume jo nagrinėjimą įtraukti. Dėkui. Iš tiesų ten yra labai daug pavojingų medžiagų dar nuo antrojo pasaulinio karo ir jos kelia atitinkamą grėsmę. Daugiau niekas nenori pasisakyti, todėl suteiksiu žodį komisijai. Ponas Lindfold atsakingas už šį klausimą. Paskui dar kartą suteiksiu žodį pranešėjai. Uh, thank you very much for this very uh, fruitful discussion and uh, also the very. Ačiū už uh, šis įdomias diskusijas, įnaudingus pasisakymus, kuriuos išgirdome šio komiteto narių. Komisija mano, kad yra labai svarbu, kad parlamento komitetai toliau svarstytų makro regionų strategijas ir ypatingai Baltijos jūros regiono strategiją, kadangi mums labai svarbu, kad būtų ir toliau išlaikytas politinis spaudimas, kaip minėjo ponia Ulfskok, Švedijos atstovė yra Labai svarbu, kad šis klausimas ir toliau liktų politinėje darbo tvarkėje, tam, kad galėtume jį sėkmingai įgyvendinti, todėl privalu aptarti politinių lygmenių visas priemonės ir tą daryti. Nuolat mes manome, kad parlamentas prie to prisideda labai naudingai ir mes teikimės artimiausių metų jau e, turėti galimybę susipažinti su galutiniu pranešimo tekstu ir toliau dirbsime prie šios strategijos Strategija nebus kažkoks baigtinis dokumentas, ji bus nuolat atnaujinama, įtraukiant į ją naujas įdomias mintis, kurias išgirdome tarp kitką ir šiandien ir dėkojame Jums už tai, tikimės bendradarbiauti ateityje. Ačiū. Pone Rospak, dabar Jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Dėl žemės ūkio žunkistės politikos aplinkosaugos klausimų buvo pateikta daug pataisų dėl cheminių bombų fosfatų. Aš norėjau visus šios aspektus įtraukti į savo pranešimą, tačiau viskai ta nuomonė negali būti per ilga. Tai negalėjau to padaryti, tačiau, kaip jau minėjau, laukiu jūsų pakeitimų pasiūlymų. Deja, apimtis nuomonės yra tik tai vienas puslapis ir ne daugiau. Ir visi kolegos, kurie pareiškė, paminėjo tam tikrus aspektus, yra teisūs, taip pat ir bendrabiavimas su Rusija, pavyzdžiui. Aš pati bandžiau gilintis į situaciją ir e, situacija Rusijoje iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga, kuomet visiškai nevalyti vandenys yra išpilami į Baltijos jūrą, patenka daug įvairių cheminių atliekų, taip pat ir iš žemės ūkio. Per pastarosius 30 metų buvo visa tai praktikuojama ir mes negalime taikstyti su tokia situacija dabar ir ateityje. Dunojus kitos upės smarkiai teršia Baltijos jūrą, todėl apie šią problematiką taip pat reikia kalbėti. Deja laiko turime tik tai iki rytojaus vidurdienio, nebent terminas teikti pataisas būtų nukeltas vėlesniam laikui, nežinau, ar tai įmanoma, reiktų šį klausimą išsiaiškinti su sekretorietu. Aš bet kokiu atveju laukiu pataisų. Pirinkas, ačiū ponė Rosbach už jos darbą. Pataisų teikimo terminas baigėsi rytoj 12 val. Taigi Reikia dirbti pakankamai greitai tam, kad galėtume nubalsuoti dėl šios nuomonės prieš e, tai, kai balsuos regionų vystimosi komitetas. Balsuosime balandžio 10 dieną. Penktasis darbo tvarkės klausimas yra Kriso Deiviso pateiktas klausimas žodžiu dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvos įgyvendinimas 2005-2008 metų laikotarpiu. Suteikiu žodį Krisui Deivis pristatyti šį klausimą ir po to komisija galės atsakyti. Prašau, Kris Deivis. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, dabartėme etape aš tik tai uždavau klausimą, kuris yra paprasčiausiai mūsų darbo tvarkėje Ir penktasis klausimas, suprašyčiau komisijos paprasčiausiai atsakyti, kadangi klausimas yra mums išdalintas raštu, visi mokame skaityti, komisija dabar galės į šį klausimą atsakyti, tą padarys ponas Kiokler, kuris yra iš aplinkosaugos generalinio direktorato. Ne. Tuomet pinkas pasitaiso, ponė Blanko atsakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš esu aplinkosaugos generalinio direktorato vadovė gerimo parlamentaro klausimas buvo susijęs su to, ar komisija galėtų dabar pateikti, kaip yra e, įgyvendinama eksploatuotinio tinklų transporto priemonių direktyva ir e, kokių žingsnių ketinama imtis, kad situacija pasikeistų ir pagerėtų. Noriu pradėti savo pasisakymą. Dar kartą paminėdama, kad vienas iš didžiausių komisijos prioritėtų, taip pat ir naujo komisaro Potošniko, yra pagerinti aplinkosauginės teisės, e, aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą. Mes turime tam tikras priemonės, teisėkuros darbe direktyvos ir nustato pagrindinius principus, pagrindinės kryptis ir valstybės narės pačios pasirinka formą, kaip tą direktyvą įgyvendinti. Todėl komisijai čia ir kyla daugiausiai sunkumų siekiant patikrinti, kaip direktyvos yra gyvendinamos, nes kai kurios vyriausybių tarnybos, tai yra skirtingos vyriausybių tarnybos yra įsitraukusios į direktyvos įgyvenimą, tai yra transporto ministerija, aplinkosaugos ministerija, taip pat atitinkamos regionės valdžios institucijos, kurios išleidžia e, ir išduoda tinkamus leidimus ir licenzijas e, kultūrinio tingo transporto priemonių. E, atžvilgių, todėl yra sudėtinga patikrinti, kaip ta direktyva yra įgyvendinama. Vis tik tai komisija yra prieijusi išvados, kad ši direktyva dar nėra visiškai įgyvendinta ir yra atnešusi visokiojopos aplinkosauginės naudos. nes e, yra užfiksuota valstybėse narėse nemažai pavyzdžių, kaip transporto, naudotos, naudot netinkamos transporto priemonės yra perdirbimos, ne pagal direktyvos nuostatas. Kaip žinote, praeitų metų lakučio mėnesį komisija patvirtino ataskaitą dėl 2005-2008 metų direktyvos įgyvendinimo laikotarpio ir šioje ataskaitoje norėčiau pacituoti tris uh, svarbiausius komisijos teiginius. Pirmame puslapyje kalbama apie tai, kad mm, direktyva nėra pakankamai gyvendinta. Kitur kalbama apie neteisingai pasirinktą metodologiją direktyvai gyveninti. Šeštame puslapyje paskutinė citata kalbama apie tai, kad direktyvos gyvenimas turėtų būti geresnis vertinant bendrai. Aš noriu pabrėžti, kad tai, jo komisija iki šiol nesėmė jokių iniciatyvų stacijai pagerinti, yra neteisingas tvirtinimas. Komisija imasi atitinkamų žingsnių, šie, siekiant, kad ši direktyva būtų tinkamai perkelta į nacionalinę teisę. Taip pat noriu pasakyti, kad komisija jau ėmėsi teisinių veiksmų pagal atitikties. E, deklaracijos įgyvendinimo analizė. Dvi, du procesai pradėti teisingumo teisme, taip pat vienas procesas vyksta atskirai dėl netinkamo direktyvos perkelimo. Tai yra teisiniai veiksmai, tačiau komisija imasi ne tik teisinių veiksmų, imasi ir kitokių veiksmų siekiant pagerinti direktyvos įgyvendimą yra išsikėlusi komisija du tikslus dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. Pirmiausiai, pirmiausias ciklas yra susijęs su šių transporto priemonių perdirbimu. Ir mes kontroliuojame, kaip valstybės narės gyvendina užsibrėžtus tikslus. Jos privalo atsiųsti atitinkamą informaciją, užpildydamas tam tikrą klausimyną 2008 metais buvo surinkta tokia informacija už 2006 metus ir buvo parengta atitinkama ataskaita. Iš jos matome, kad 14 valstybių narų nesugebėjo pasiekti 2006 susibrieštų tikslų. Antrajame etape, antroje ataskaitoje už 2007 metus matome, kad situacija pagerėjo valstybėse narėse šiuo atžvilgiu. Ir Šiais metais, 2010-aisiais, virželio mėnesį, mes išanalizuosime duomenis patiktus iš valstybių narių už 2008 metus. Galime kalbėti apie tam tikrą stacijos pagerėjimą, tačiau e, stacijos gerėjimo greitis nėra pakankamai. Komisija pa, paklausė valstybinių, paprašiau paaiškinti dabartinį situaciją ir šiuo metu mes analizuojame gautus atsakymus. Turiu Jums pranešti, kad gautose atsakymuose, kuriuos jau išnagrinėjome, pagrindinės valstybių narių pateiktos priežastys yra susijusios su sunkumais surasti įmonių, kurios sugebėtų tinkamai vykdyti šių netinkamai naudojamų transporto priemonių perdirbimą. Daug e, suinteresuotų grupių, įmonių grupių dalyvauja šios direktyvos įgyvenimo, pradedant e, automobilių gamintojus, baigiant sarginių dalių teikėjais ir perdirbėjais. Taip pat yra sunkumų užtikrinant e, transporto priemonių ardymo e, pajėgumus tiek apie direktyvos įgyvendinimą atsižvelgiant į konstatuotus trūkumus valstybėse narėse, kurie išiškėjo analizuojant pateiktą informaciją, mes priėmė išvados, kad direktyvos netinkamo gyvendinimo priežastys susijusios su tuo, kad valstybės narės šiuo metu naudojasi skirtingomis metodikomis siekiant direktyvą perkelti ir įgyvendinti. Tam, kad šias problemas galėtume išspręsti ir susitarti su valstybėmis narėmis dėl bendros metodologijos apskaičiuojant ir užsibrėžiant tikslus, komisija yra įsteigusi darbo grupę tokiai metodologijai parengti ir rengia bendrasias gairės. Yra svarbu pažymėti, kad komisijos sudaryta darbo grupė, joje dirba ne tik valstybių narių atstovai, tačiau taip pat ir pramonės atstovai šioje darbo grupėje dirba. Ir tai yra labai svarbu, nes pramonės įmonės, dauguma valstybių narių yra atsakingos už e, netinkamų transporto priemonių perdirbimą. Kitas aspektas susijęs direktyvos įgyvendinimu yra bendros administravimo e, sistemos, kurios veikia valstybėse narėse. Praeitų metų gruodžio mėnesį komisija nari, na, šalims narėms išsintinėjo klausimyną kuriame stengiasi išsiaiškinti, kaip yra valdomos ir administruojamos šios transporto priemonės, buvo sėkmė išsiaiškinti administracinius aspektus, tokių automobilių skaičių, kiek yra eksportuojama, importuojama, kitus duomenys. Atitinkamame komitete, kuriame yra valstybinarių atstovai, mes diskutuojame su ekspertais šios klausimus, Paraginome valstybės narės pateikti komisijai atitinkamus skaičius dėl šių automobilių eksporto ir į kokias šalis jie buvo eksportuojami. Mes tikimės, kad šios duomenys gausime tam, kad galėtume išsameu analizuoti situaciją, kalbant apie papildomus žingsnius ir veiksmus ateityje. Nes kol kas papasakau tik tai priemonės, kurias dabar stengiamės įgyvendinti. Manau, kad viena iš galimų priemonių, kuri galėtų būti aptarimas valstybėmis narėmis ir automobilių gamintojais, yra atitinkamo klausimino pakeitimai, siekiant e, geriau seaiškinti, kaip yra gyvenimo direktyva, tam, kad būtų e, truputėlį persumdomi prioritetai. Ir darbo grupėje, su valstybėmis narėmis mes šiuo metu aptarėme klausimą, ar nereiktų pakeisti metinių ataskaitų rengimo pobūdžio. Turint omenyje, kad mūsų teikimos gairės galbūt ne visą laiką yra pakankamos. Komisija šiuo metu svarsto ne tik šios direktyvos atveju, tačiau ir visų kitų aplinkosauginių direktyvų atveju res inspekcijų galimybės, patikros papildomos galimybės. Mes jau užsakėme atitinkamą galimybių studiją, kurios rezultatai parodo, kad atlikus tam, tik, įvykdžius tam tikras e, inspekcijas, tam tikrus konkrečius veiksmus, priežiūros veiksmus vietose, situacija turi potencialą pagerėti, būtų įdomu aptarti šius pasiūlymus su parlamentu. Pabaigai, atsakant į jūsų klausimą, e, ponė Deiviso ir kitų parlamento narių noriu pasakyti, kad komisija nėra visiškai patenkinta to, kaip įgyventinama ši direktyva. Buvo nustatyta nemažai direktyvos įgyvenimo pažeidimų ir pradėti taikyti tinkami veiksmai valstybių narių ir pramonės įmonių atveju. Ir mes e, tikimės, kad tačiau, kad dėl mūsų dabar e, įgyvendamų veiksmų situacija pagerės. Ačiū dabar žodis Krisdėjus. Ačiū pirmininkė. Praėjo dešimt metų nuo tada, kai direktyva buvo priimta. Tad manyčiau, kad laikas peržvelgti, kokia dabar susiklostė situacija. Manyčiau, kad 25 ar 30 milijonų turime e, apgadintų automobilių kasmet, sugadintų automobilių, netinkamų naudotų automobilių. Tai yra didžiuliai skaičiai. E, kitaip tariant, transporto priemonių keliama tarša yra didžiulė. E, kai automobilis tampa netinkamų naudoti, reikia kelti tikslus, e, jį perdirbti, kad kuo, daug, kuo daugiau jų būtų perdirbama ir kuo mažiau liktų dalių, kurios yra neįmanomos perdirbti. Kai automobiliai gaminami, gamintojai turėtų tai atkreipti dėmesį. Dėkoju komisijai už tai, kad sąžiningai ir skaidriai įvertino susiklošiusią padėtį. Aš supratau iš tų diskusijų, kurios vyko su komisijos atstovais ir diskutavau taip pat su atstovais Junktinėje karalystėje, kad situacija yra tokia. Regisi, kad perdirbimo atskirų detalių tikslai buvo pasiekti. E, kai kurios valstybės narės e, puikiai tų tikslų siekia, kitose padėtis nėra tokia gera. Tačiau labai svarbu būtų turėti e, informaciją apie automobilius, tuos, kurie tampa netinkamais naudoti, kiek jų yra, kiek jų perdirbama. O aš manau, kad informaciją galima susirinkti maždaug apie 50 procentų visų tokių automobilių. Manau, kad Komisija stengiasi dirbti, tačiau neturi tų tikrų duomenų, kuriais galėtų pasiremti. Pirmiausia, aš manau, kad iš tiesų trūksta pirmiausia politinės valios įgyvendinti tuos teisės aktus valstybėse narėse. Iš to matosi, kad kai kuriuose valstybėse tos valios netrūko. Niderlanduose konkrečiai, regis Danijoje e, ar Švedijoje. Tačiau ne visose valstybėse yra taip. Komisija turėtų dažniau įtraukti į tarybos darbo tvarkę. Šiandien, pavyzdžiui, vyksta tarybos posėdis. Reikėtų įtraukti šį klausimą. Kodėl neiškeliama ši problema? Kodėl joms nepasakoma toms valstybėms, kad štai šioje šalyje šis klausimas sprendžiamas, o štai jūsuose ne? E, tuomet reikėtų pasakyti, kad štai e, pasistengite, kad padėtis pasikeistų. Aš manau, kad niekas nenori būti gėdinamas, gėdinamas prieš savo kolegas, tad aš manau, kad būtų puikiai proga šios klausimus taryboje iškelti ir taip sulaukti politinės paramos. Jungtinėje karalystėje iškyla ypatingų problemų, kurių galbūt pasitaiko pasitai ir kitose valstybėse narėse. Mes turime tokią agentūrą, kur registruojami vairuotojai ir vairuotojų pažymėjimai bei transporto priemonės. Euro, e, mūsų šalies parlamentas yra sudaręs reikalavimus specialus kaip, automobiliai, specialus, kaip automobiliai turi būti registruojami. Tačiau irgi matoma, kad ne viskas yra daroma taip, kaip reikia, kad tos transporto priemonės būtų perdirbamos. Vėlgi dėl politinės e, valios trūkumo. Na, o ta organizacija, ta agentūra yra labai slidus biurokratinis reikalas. Tačiau vėlgi, Tai yra tas dalykas, kurį mes galime aptarti su kolegomis iš Jungtinės karalystės. Jungtinėje karalystėje teisės aktuose yra pasakyta, kai automobilis išregistruojamas kaip nebetinkamas naudoti, turi būti išduotamas dokumentas, iš kurio yra aišku, kad vyksta tuomet e, teršalų valymo ir perdirbimo procesas. Galima, e, galite pareikalauti, kad jūsų automobilis būtų sugadintas ir tai reiškia, kad tuomet automobilis neturi būti išregistruotas ir asmuo, jo savininkas neturi, teis, ne, neturi pateikti e, pažymos dėl to. Atsidūrėma tokiame užburtame rate, iš kurio tikrai reikėtų ieškoti išeimo. Pat būtent taip vyksta Junktinėje karalystėje. Yra tų automobilių, kurie yra numetami, pažiūrėjau, rytų Europoje. Ir tuomet kyla klausimas, kas už juos yra atsakingas. Kai kurie galbūt e, vėl grįžta į kelią, yra eksploatuojami kaip tinkamos naudoti transporto priemonės. Ir tie automobiliai būna neišregistruojami dažnai ir tuomet, aišku, komisijai tampa neįmanoma turėti patikimus duomenys. Aš norėčiau kreiptis į komisiją e, ir paprašyti, kad būtų prieš mano šalį pradėta procedūra dėl įsipareigojimų nevykdymo direktyvoje neapibriešta yra, kaip, kaip turėtų vykti ir kokia turėtų būti automobilių išregistravimo procedūra. Tačiau vėlgi, čia susidurėme su politinės valios trūkumu. E, aš norėčiau tai pasakyti, gal komisijai nukreipti šį klausimą. Tai yra problema, kuri, vyks, kuri atsitinka mano šalyje, Junktinėje karalystėje. Reikėtų parengti tam tikras gairias, kad ir kitos šalis su to klausimu nesusidurtų. Gal jūs galėtumėt pasakyti, kaip jūs manote reikėtų spręsti šį klausimą. Dėkui. Grazie, prezidente. E grazie. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėjau padėkoti kolegoms Aš manau, kad um, yra tikrai puikių priežasčių, nurodančių, kodėl reikėtų atlikti šio teisės akto peržiūrą. Tokios peržiūros yra atliekamos. E, pavyzdžiui, kalbant apie būtinę techniką. Tiesiog reikėtų peržiūrėti, ką galima dar panaudoti iš tų nebetinkamų naudoti automobilių. Ir turime visą tai matyti aplinkosaugos perspektyvoje. Aš galvoju, kad direktyvą šią peržiūrėti yra išties svarbu. Reikėtų numatyti, kad automobilių pramonė turėtų platesnės galimybės dalyvauti toj, tame peržiūros procese. Reikėtų taip pat e, pripažinti, kad automobilių pramonė gamina per nelik daug automobilių. Aš galvoju, kad dalis įrangos galėtų būti panaudojama e, nebetinkamų naudoti automobilių demontavimui. Tuomet būtų galima selektyviau atrinkti įvairias e, dar tinkamas naudoti dalis, detalės ir medžiagas. Ir čia, man atrodo, galėtume iš tiesų tą direktyvą peržiūrėti ir numatyti, kas ir kaip. Naseber, dėkoju, aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už atvirą atsakymą. Manau, kad mes turėtume kreipti didesnį dėmesį į praktinės problemas įgyvendinant šią direktyvą, e, kuri buvo padaryta, e, parengta skatinant gerų ketinimų. E, ir manau, kad tas įgyvendinimas būtent ir yra didžiausias iššūkis ir mes turime rasti būdus, ką padaryti, kaip padaryti, kad ta direktyva įsigaliotų praktikoje. Ir jau dabar girdisi tokių kritinių klausimų, kaip tai turėtų atrodyti praktikoje. Todėl aš norėčiau kreiptis e, į komisiją ir paprašyti, kad ji jau apie tai galvotų rengdama direktyvą, nes komisijos atsakymas e, jau ir dabar rodo, kad yra daugelis įgyvendinimo problemų. Ir man yra labai keista, kad E, ši direktyva, kuri yra parengta 2000 metais, e, kad su jie dar turime tokių problemų, tai rodo, kad sistema neveikia gerai. Mes turime daryti viską, kad šis teisės aktas e, veiktų praktikoje, nes tas susirūpinimas, kurį nuolat išsako pramonės, automobilių pramonės atstovai, e, rodo, kad vis tik yra didelių problemų ir jos yra aktualios. Ir komisija turi galvoti, kaip būtų galima panaudoti e, tuos su senais automobiliais susijusius išteklius ir e, kaip būtų galima tinkamai tvarkyti tuos e, senus automobilius taip, kad e, tai atitiktų aplinkos sauginius reikalavimus. Aš e, taip pat suprantu, kad kai kurios valstybės narės nepateikė pakankamai duomenų, tačiau toks pasiteisinimas iš komisijos yra nepakankamas. Manau, tai įrodo, tik tai tai, kad mes einame neteisingų kelių. Misirno. Nu. Dziękuję bardzo przede wszystkim koledze Davisowi, ponieważ e, e, problem, o którym... Ačiū pirmiausia kolegai Deivisui. Problema, kurią aptarėme šiandien, nėra nauja problema puikiai suprantu, kad mums reikia informacijos apie tai, kaip įgyvendinama direktyva 2005-2008 metų laikotarpiu, dabar yra dešimtieji metai, taigi mums reikia atitinkamų duomenų tam, kad nustatytume direktyvos įgyvendinimo klaidas ir pagrindinės problemas ir kaip minėjo komisijos atstovas, pagrindiniai sunkumai kyla dėl direktyvos įgyvendinimo tam tikrose valstybėse. Direktorato direktorė minėjo, kad maždaug pusė valstybių tinkamai neįgyvendino direktyvos, neperkelė šio teisės akto, todėl pirmiausiai mums reikia imtis drausminių priemonių tų valstybių atžvilgių, kurios direktyvos dar pilnai neperkelė, taip pat nerima kelia informacija kad kai kuriuose šalyse direktyvą įgyvendinti dėlsiama dėl tų pačių valstybių vyriausybių aplaidumo. Man netrodo, kad nebūtų norinčių perdirbti tuos automobilius, kadangi ekonominių požiūrių šis verslas yra visai patrauklus. Todėl manau, kad uh, tokių įmonių turėtų atsirasti, tačiau e, vyriausybės valdžios struktūros tose valstybėse turbūt elgesi per daug aplaidžiai. Ir reiktų steigti daugiau naudotų automobilių perdirbimo vietų, gamyklų, e, užtikrinti jų tinklą tam, kad direktyvą būtų galima geriau įgyveninti. Taigi mes norėtume gauti informaciją apie tai, kokios yra konkrečios problemos, kokiose sritise, kokiose valstybėse ir kaip mes galėtume prisidėti prie šių problemų sprendimo, nes kiekvienas iš mūsų gali daryti spaudimą savo šalių vyriausybėms, jeigu jos netinkamai įgyvendina ES teisės aktus. Aš savo laiku dirbdama Lenkijos parlamente dalyvavau rengiant šios direktyvos įgyvendinimo įstatymus, atrodė, kad situacija yra, vis, situacija yra viskas tvarkoje, Tačiau jeigu dabar komisija teigia, kad mano šalyje direktyva yra gyvenima nepakankamai, tai prašyčiau konkrečias valstybės įvardinti, nes mes atstovaujame visoms Europos valstybėms ir galime atitinkamą informaciją savo atstovams, savo šalių atstovams, jų vyriausybės atstovams perdėti. Ačiū. Jeigu nėra daugiau norinčių paklausti, suteiksiu žodį komisijai. Pone direktorė Blanko, prašau. Ačiū. Aš įdėmiai išklausiau parlamento narių, kurie pasakė savo nuomonę šiuo klausimu ir man džiugu, kad buvo pripažinta, jog mūsų atsakymas buvo tikrai atviras ir sąžiningas. Komisija su valstybėmis narimis e, ir automobilių pramonė dirbo labai intensyviai, kad būtų galima pagerinti šios direktyvos įgyvendinimą. Viskas teisingai. Situacija dar nėra visiškai patenkinama, tačiau norėčiau pabrėžti, kad ji po truputėlį gerėja. Mes pasirinkome tą tokį bendrą darbo būdą, siekiant gerinti šį teisės aktą pateikdami gairias. Kaip aš sakiau savo pirmame pasisakymė, mes netrukus pateiksime e, tam tikrus gairių dokumentus, vieną pat, iš jų pat, tvirtins taryba ir parlamentas, nes bus, jis bus tvirtinamas pagal komitologijos procedūrą. Ir mes tikimės ir tikrai tikime, kad Europos parlamento indėlis bus labai naudingas. Mes taip pat ketiname kelti klausimą dėl eksportuojamų nebet, automobilių, kurie nebetinkami naudoti. Jeigu mes manome, kad šį klausimą taip pat verta aptarti, nes nebetinkami naudoti automobiliai turi būti tai laikomi atliekomis. Ir jiems turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės kaip ir kitų atliekų eksportui. Mes turėtume galbūt imtis radikalesnių veiksmų, galbūt pakeisti direktyvą, kaip jūs sakote. Visa tai buvo palikta valstybių narių apsisprendimui, e, kai dėl direktyvos įgyvendinimo. Komisija sako, kad situacija nepatenkinama. Kai kurios valstybės narės tu, turi tokias taisyklės, pagal kurias reikia pateikti automobilio sunaikinimo dokumentus. Ir būtent tuo met e, savininkas nebeturi mokėti mokesčių už automobilį. Aš manau, kad tai yra puikus kelias, kuris tikrai galėtų pasirodyti veiksmingas. Ir tai tikrai būtų puiku, kad savininkui yra pasakoma, kad kol nepateikėte išregistravimo ir automobilio sunaikinimo pažymos, tol mokate mokesčius už automobilį tokios sistemos galėtų pradėti veikti ir kitose valstybėse narėse, kurių dar nėra. Tačiau kol kas taip nėra. Tad aš manau, kad mums reikia e, sekti situaciją birželį. Pažiūrėsime, ar situacija pagerėjo pritaikius naujas gairias ir teisinės taisyklės, o jeigu ne, tuomet reikėtų vertinti e, ir pasižiūrėti, kaip įgyvendinamos galėtų būti kitos galimybės kad būtų galima pagerinti direktyvos įgyvendinimą, sugriežtinti tas taisyklės reikėtų ir reikėtų valstybėms iškelti konkretesnius reikalavimus. E, valstybės turi būti vertinamos, na, e, mums svarbus išgirsti jūsų nuomonę apie tai, ką jūs manote apie situacijos gerėjimą ar prastėjimą. Ačiū. Well, again, I, I the... Kolega Deivis. Dėkoju komisijai už atsakymą buvo sakoma, kad reikės birželį pasižiūrėti, kokie yra skaičiai. Ir jeigu nebus reikšmingesnio pagerėjimo, tai tuomet reikės pasirinkti radikalius sprendimus. Komisija turi iniciatyvos teisę. Tiek noriu pasakyti. Tačiau aš manau, kad parlamento nariai sutiks, kad reikėtų grįžti dar kartą prie tos temos vėliau metų eigoje. Reikės pasižiūrėti, koks tas vertimas, kurį pateikė komisija dėl sukloščiusios padėties. Ačiū the... O dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra biokūro ir biomasės tvarumo kriterijai. Klausimą pateikė e, kolega Ekaut, Lepage, Arsenis, Delange ir Gerbrandy. Norėčiau pakviesti e, komisijos atstovą atsakyti. Uh, Ačiū pirmininkė, klausimai yra akivaizdus, tik tai noriu pabrėžti, kad po to, kai uždavėme klausimus, situacija pasikeitė. Dėl trečiojo klausimo, kur mes klausime, kokia komisijos pozicija dėl e, biomasės tvarumo kriterijų, mes jau e, žinome pasirinktą e, atsakymą Ir aš noriu, kad komisija atsakytų, kodėl nebuvo pasirinkti privalomi biomasės tvarumo kriterijai. Aš e, manau, kad biokūro ir biomasės tvarumo kriterijai iš tikrųjų yra labai svarbus. Mes uh, per ankstesnę kadenciją pakankamai aršiai diskutavome su komisija šiais klausimais, dabar parlamentas yra kitas ir komisija taip pat nauja, taigi galėtume atnaujinti diskusijas kai kuriais svarbiais klausimais ir kai kurie iš jų patys svarbiausi yra išvardinti klausime. Taigi prašome atsakyti į tris klausimus. Pirmiausiai dėl e, tvarumo kriterijų įgyvendinimo, ypatingai atskirose E, srityse e, taip pat e, ten, kur buvo anksčiau augo miškai ir po to buvo iškirsti. Taip pat dėl žemės paskirties pakeitimo, kur mes pastebime labai didelius pokyčius tose vietose, kurios yra reikalingos, pavyzdžiui, transportuoti arba gaminti biokūrą ir dėl tvarumo kriterijų. Pirmininkas, ačiū, dabar steiksiu žodį komisijos atstovams. Jie atstovauja tiek energetikos, tiek klimato kaitos direktorato atstovai, ponui Babaso iš energetikos direktorato steikiamas žodis pirmajam. Ačiū labai, pirmininkė. Mes pamėginsime atsakyti į tris užduotus klausimus. Pirmasis susijęs su biokūro ir biomasės tvarumo kriterijų. Gerbiamas, gerbiami parlamentarai, kurie šį klausimą uždavė, daugiausiai dėmesio skiria vienam tvarumo kriterijui - biokūrui ir bioskyščiams. Komisija norėtų savo ruoštų pabrėžti, kad e, tvarumo visą schemą privalu analizuoti kaip vieną visumą. Biokūras ir kiti bioskyšiai privalo atitikti visus nustatytus kriterijus. Ir tie skirtingi kriterijai yra susiję su šiltnamio efekto dujomis, ir žemė, kurioje yra žemės klypų, kurioje daug biologinės įvairovės arba e, anglės atliekų. Čia taip pat e, yra vienas iš kriterijų. Komisija tuo tarpu nemano, kad e, tropinių palmių auginimas biokūro gamybos tiklais gali atitikti nustatytus kriterijus tvarumo kriterijus. Dėl žemės paskirties pakeitimo ir biokūro tarpusavio, biokūro gamybų tarpusavio sąsajos mes šiuo metu komisijoje rengiame tam, rengiamės tam tikrai analizai ir pasitelkę kompiuterius, e, rengiame atitinkamus kompiuterinio modeliavimo sistemas ir lyginsime pasitelkę šias e, kompiuterinės programas situaciją su ta, kuri yra tikrovėje. Atliekant šią analizę buvo nustatyta, kad reikintis papildomų veiksmų rengiant rekomendacijas teisės aktų kūrėjams. Komisija iki 2010 metų gruodžio mėnesio ketina parengti konkrečius pasiūlymus. Po to, kai baigsis atitinkami parengimiai darbai, tikimės iki mano minėtos datos. Kiti parengiamieji veiksmai, parengiamieji darbai susiję su biomasės tvarumo kriterijais yra tie. Komisija yra tokie, komisija yra paskelbusi komunikatą, kurio parengimas užtruko šiek tiek ilgiau nei numatyta, nes komisija turėjo pradėti veikti, nauja komisija turėjo pradėti veikti ir buvo nuspręsta šį klausimą patikėti naujos sudėties komisijai, kuomet vasario 25 dieną buvo patvirtinta naujosios komisijos sudėtis, buvo paskeltas šis komunikatas. Kaip buvo minėta, ši ataskaita nerekomenduoja Visoje ES teisiškai privaloma biomasės tvarumo kriterijų, tačiau teikia atitinkamas rekomendacijas, kuriomis galėtų vadovautis valstybės narės, norinčios įgyveninti šią schemą nacionaliniu lygmeniu. Formuluodavo savo rekomendacijas, komisija atsižvelgė į viešųjų konsultacijų su ekspertais rezultatus bei poveikio įvertinimo rezultatus. Poveikio vertinimas buvo atliktas užsakius tris skirtingas mokslinės studijas. Viešųjų konsultacijų proceso metu mes gavome 202 atsakymus į pateiktą klausimyną. Klausimynas daugiausiai buvo skirtas biomasės tvarumo schemos apriepčiai, taip pat e, šiltumo efekto dujų kiekio sumažinimui, veiksmingumui, e, miško, tvariam miško ūkio, miško ūkio tvarumo užtikrinimui. Ši informacija yra patalpinta komisijos internetinėje svetainėje. Vykdant parengiamusius veiksmus, komisija įvertino įvairias politinių sprendimų alternatyvas ir mes turėjome apsispręsti tarp papildomų apribojimų nustatymo biomasės ir biokūro gamintojams ir tarp e, atitinkamų tvarumo kriterijų taikymo biokūro ir biomasės gamintojams. Mes manome, kad šiuo metu valstybės narės pagidauja tvarumo kriterijų biokūrui ir biomasiai ir būtent šie kriterijai gali užtikrinti pusiausvyrą sprendžiant šią problemą, ne dėl to, kad biokūras ir biomasė gali padėti mums išspręsti sinaudinančių energijos šaltinių problemą, tačiau taip pat ir dėl to, kad praėjus tam tikram laikui mes įvertinsime, kaip yra įgyvendinamos direktyvos ir kokie jų atnešami rezultatai ir jeigu nustatysime, galėsime imtis kokiu nors kitokių veiksmų arba priemonių. Ačiū. Ačiū. Mes taip pat turime klimato generalinio direktorato atstovą, poną Filibau. Ar jūs galėtumėte ką nors papildyti, prašau? I, I be... Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai atsakysiu. Norėčiau pareikšti, kad mes klimato kaitos direktorate dirbame kartu su kitų direktoratų atstovais, kartais diskutuojame glaudžiau, kartais mažiau glaudžiai, bet bendradarbiaujame nuolat, nuolatos. E, norėčiau pritarti visam tam, ką minėjo kolega. Jis pasakė visiškai teisingai pirmininkas. Kartais daugiau diskusijų tarp mūsų, kartais šiek tiek mažiau. Manyčiau, kad e, viskas teisingai, nes šiame komite taip pat. Viskas vyksta taip pat. Kartais diskusijų būna daugiau, kartais mažiau. Ponas Prodiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju kolegoms už tos visus klausimus, kuriuos iškėlė komisijai. Komisijos atsovams ačiū už atsakymus. Man susidarė toks įspūdis, kad reikėtų bendrai diskutuoti apie e, labiau suderinamumo dalykus, o ne, o ne apie tai, dėl ko konkuruojama. E, aremos žemės srityje. E, kai kalbama apie dirbamą žemę, e, ne tik biomas yra svarbus dalykas, tiesiog siūloma nuo žemės ūkio pereiti prie kultūrų auginamų e, energijos resursams kurti. Bet e, dabar turime ir naują pasiūlymą energijai gaminti, o būtent saulės baterijas. Manyčiau, kad kuo greičiau diskusija šiais visais klausimais prasidėtų, tuo būtų geriau. Reikėtų kalbėti apie šios konkurencinius dalykus, nes tai yra susiję su ariamos žemės panaudojimo, ar ten turėtų aukti žemdirbystės kultūros ar energetinės kultūros, taip vadinamos. Tai yra išties labai delikati tema. Aš galvoju, kad visi pritarėme tam, kad svarbiausiasis prioritetas tebelieka žemės ūkio maisto produktų gamyba. Tad e, reikia pabandyti šios klausimus tarpusavį derinti. Aš manau, kad reikia sunaudoti visas atliekas - žemės, ūkio ir miškų atliekas - energijai gaminti. Tai jau yra mm, dideli ištekliai, tai gali taip pat padėti mums technologiškai pasirenkti. Aš manau, kad yra dar kitų galimybių. Kai galima daryti eksperimentus su energetinėmis kultūromis užterštame dirbožėmėje. Pavyzdžiui, Italijoje 3 procentai dirbamos e, žemės Italijoje yra užterštas dirbožėmis. Tas plotas sudaro apie 10 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Galbūt būtų galima pradėti būtent nuo to. Reikėtų atlikti tyrimus ir pabandyti tas žemės e, vėl naudoti. Reikėtų pradėti nuo energetinių kultūrų auginimo ir jų dėka galbūt būtų galima tą dirbožemį išvalyti. Manau, kad yra tikrai svarbu, jog būtų skiriama tiek laiko, kiek reikia, tam, kad būtų galima tinkamai išnagrinėti šią temą kad būtų galima išsiaiškinti, ar įmanoma čia rasti bendrų sąlyčio taškų, ar ariama žemė gali e, būti naudojama ir energetinėms kultūroms, ir žemės ūkio gamybai. Dėkui. Kolega Sremopulus, prašau. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tokį dalyką. 25 nevyriausybinės organizacijos praėjusią savaitę pateikė raštą komisijos pirmininkui ir atsakingam komisarui dėl europinių kriterijų praktinio įgyvendinimo. Kriterijų dėl biokūro ir bio, biokūro ekologinio suderinamumo. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad būtų nurodyti skirtumai tarp skirtingų bio kūro rušių ir e, dėl jų poveikio aplinko, aplinkos taršai. Thank you, Chairman. um, I... Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijai už atsakymus. Tačiau kitą vertus norėčiau pasakyti štai ką. Kartais komisija turi tokį gebėjimą kalbėti daug, tačiau nedaug ką naujo pasakom. Turiu klausimą. Komisijos atstovas minėjo, kad, na, šiaip jau nebus alienių palmių plantacijoms taikoma e, tvarumo kriterijai. E, ypač, kai tos palmės sodinamos tokiose vietose, kur buvo e, tropiniai miškai. Ką reiškia šiaip jau nebus taikoma? Ar tai reiškia, kad ten, kur buvo miškas ir buvo pasodintos tos alienės palmės, ar bus sakoma, kad tie, tiems plotams yra taikomi tvarumo kriterijai ar ne? Dėkoju. Linda McEvan. Linda McEvan, prašau. Norėčiau pasakyti komisijai, kad šis klausimas yra viešo intereso klausimas. Tai rūpi mano apygardai. Mes diskutuojame apie pranešimą, kurio dar nematėme, tačiau iš to, ką matau čia, norėčiau sakyti štai ką. Jeigu ekspertai nelabai supranta, ko komisija siekia, tad ne, matyt nėra iškaus komisijos pasakymo e, ir atsakymo šį klausimą. Komisija sako, kad tas e, nebus kriterijus tvarumo taikomas ten, kur buvo uh, tropinė miško dabar auga alienės palmės. Ar tai reiškia, kad tos palmių plantacijos, kurios egzistuoja, dabar bus, tom, toms plantacijoms palmių bus taikomas tas tvarumo kriterijus, o naujoms ne, gal galėtumėte šiek tiek plačiau paaiškinti, kad galėtumėte geriau suprasti. Ir kada pasirodys galiausiai tas pranešimas, kada pasirodys kitų dokumentų lydžių šį pranešimą, kad turėtume daugiau suprasti. Kolega Ekaut nori klausti. Uh, Ačiū komisijai už jos atsakymus, tačiau pritariu kolegoms, kurie mano, kad atsakymai nėra labai vienareikšmiški. Pirmiausiai pakalbėkime apie tos aspektus, tai yra aliejinių palmių plantacijų apibrėžimo, kodėl jūs uh, nesilaikėte FAO apibrėžimų, kurios labai aiškiai nurodo, kad šios plantacijos negali būti laikomos miškais. Dokumente yra dar daugiau kriterijų, kuomet mes kalbame apie mišką su maža biologinė įvairovė, nesvarbu, ką tai reikštų. Tai iškirtus tuos miškus būtų galima atitinkamus plotus apsodinti alienių palmių giraitėmis ir e, tai ne padarytų didelės neigiamus įtakos tvarumui. Noriu paklausti, kodėl jūs nesivadovaujate FAO apibrėžimu, kuris yra žymiai aiškesnis. Prašau iškaus atsakymą šį klausimą. Dėl e, žemės ūkio paskirties žemės pakeit... dėl žemės ūkio naudmenų paskirties pakeitimo. Jūs kalbėjote apie ir kompiuterinį modeliavimą, tačiau dažniausiai modelis tai yra tikrovės supaprastinta versija ir iš tikrųjų mokslininkai niekuomet nėra šimtų procentų pasirengę perkelti savo modelių į tikrovę. Tačiau ar bent vienas iš dabar jūsų naudojamų modelių parodo, kad žemės naudmenų pokyčių neužfiksuota. Taip pat noriu paklausti, Taip pat komisija teigia, kad dėl biomasės tvarumo kriterijų dabar pasirinkta metodika užtikrina pusiausvyrą. Aš tačiau galiu pasakyti, kad kalbėjausi su pramonės atstovais ir jie jau dabar skundžiasi, kad jeigu ES lygmenių kriterijai netaps privalomais, tai situacija tik pablogės. Taigi, kodėl mes dabar laukiame, e, kol skirtingos valstybės narės pasitelks skirtingus biomasės tvarumo kriterijus bei skirtingus tvarumo kriterijus biokūrui. Jeigu jūs tuo tarpu siūlote e, biokūrui stabilumo kriterijus, tvarumo kriterijus, tai kodėl nesiūlote tą biomasį? Ar yra norinčių dar paklausti? Niekas nenori paklausyti, tuomet suteikiu žodį komisijos atstovui vėl atsakyti į iki šiol užduotus klausimus. Pone Vabasu, prašau. Ačiū labai. Pirmiausiai noriu Jums priminti, kad komisija šiuo metu rengia atitinkamos komisijos tarnybos interpretavimo komunikatą teisės aktui, kuriam kartu pritarė taryba ir Europos parlamentas. Tai reiškia, kad iš komisijos negalima tikėtis šiame komunikate nieko, kas nukryptų nuo patvirtinto teisinio dokumento nuostatų. Tai reiškia, kad mes turime interpretuoti dabar galiojančius ES teisės aktus. Taigi mūsų manevro laisvė yra ribota. Noriu pakartoti, šiuo metu vyksta atitinkamas darbas komisijos tarnybose, tačiau komisijos kolegija dar neprieėmė galutinių sprendimų, vyksta parengėmėjai darbai. Kodėl mes e, ketiname šį komunikatą skelbti? Tai yra tam tikros gairės valstybėms narėms, pramoniai kitoms interesuotoms šalims siekiant geriau interpretuoti ir gyvendinti direktyvą, tačiau e, aišku, neleidžiant keisti direktyvos nuostatų, tokią prerogatyvą turi tik vienintelis Europos teisingumo teismas. Grįžtant prie specifinių užduotų klausimų. Sutinku su ponu Krodžiu Prodžių, kuris savo komentaruose teigia, kad mes turėtume giliau išanalizuoti tarpusavio sąsajas tarp maistui ir nemaistui auginamų grūdų poveikio dirbožėmi. Direktyvoje yra numatytos tam tikros paskatos antrosios kartos biokūro gamybai, kuomet biokūras gaminamas iš žemės ūkio ir miškų ūkio gamybos atliekų. Mes dedame daug pastangų, kad šios technologijos greičiau būtų pradėtos įgyvendinti ir e, ne sumažėtų neigiamą įtaką maisto gamybos apimtims. Teisėkuros procese vyksta atitinkamas pasirengimas, siekiant atsižvelgti, parengimiai darbai siekiant atsižvelgti į šios aspektus. Kitas aspektas yra susijęs su biokūrų naudojimu grūdų auginimu užterštuose terštuose dirbožėmio plotose. Mūsų nuostata visiškai atitinka arba labai atitinka jūsų poziciją. Dėl ateities situacijos. Galbūt jums būtų įdomi mūsų interpretacija susijusi su aliejinių palmių plantacijomis. mes vadovaujamės dokumento tekste užfiksuotų principų, kur kalbama apie miškingasias vietovės, tai yra neminimas konkrečiai miškas. Komisija, jos tarnybos šiuo metu siekia pačios išsiaiškinti, ką ši nuostata reiškia. Ar e, alėjinių palmių giraitės yra miškai ar ne, ši interpretacija kol kas nėra aiški, nes šiltnamio efektų dujų kriterijus, kuris yra taikomas biomasės ir biokūro tvarumo kriterijui, palmių plantacijų, alieninių palmių plantacijų atveju nėra toks kaip miškų atveju. Todėl mūsų supratimu aliejinių palmių plantacijos neatitinka direktyvoje nustatytų kriterijų. Tačiau, kaip jau minėjau, šiuo metu dar komisijos atitinkamos tarnybos šį klausimą aiškinasi. Dėl biomasės mes e, esame susipažinę su pramonės pozicijomis bei mums yra žinomas valstybių narių susirūpinimas, kuris yra pakankamai atidžiai vertinamas, nes situacija čia yra skirtinga lyginant su bioskyščių situacija, todėl, kad gaminių produktų cirkuliacija čia yra žymiai intensyvesnė, turiu omenyje importą, eksportą ir kitus kitokio pobūdžio prekybinius mainus ES viduje. Kadangi biomasės importas šiuo metu yra labai ribotas, sudaro tik 5 procentus, ir didžioji dalis biomasės yra gaminama ES pagal ES galiojančias taisyklės, siekiant užtikrinti biomasės gamybos tvarumą. Mes nenorime užkrauti papildomą naštą ant Europos gamintojų pečių, kurie dažniausiai yra mažos ir vidutinės įmonės, reikalaujant teikti papildomas ataskaitas ir kitokio pobūdžio reikalavimus nustatant, mes tačiau labai įdėmiai stebime egzistuojančius ir analizuojame, kaip yra įgyvendinami priimti atitinkami teisės aktai ir artimiausių metų prieisime išvados, ar reikia papildomų teisėkuros veiksmų, ar ne. Mes esame pasirinkę pakankamai atsargų požiūrį šį klausimą. Dėl iLook modelio prašyčiau steigti, leisima steigti žodį kolegoms ir jie geriau pristatytų darbą šioje srityje. Ačiū labai. Iš tikrųjų, mes labai vertiname tą susidomėjimą, kuris buvo pademonstruotas mm, to analitinio darbo, kurį vykdo komisija atžvilgių. Šis darbas labai sudėtingas modeliavimo darbas. Dabartinėme etape komisija mėgina su, suprasti, kokia yra fenomeno apriptis, ar ši problema yra plačios apimties, ar siauresnės apimties ir vėliau mes pradėsime mąstyti apie tai, kokiu e, reglamentavimo priemonių reikia imtis, jeigu apskritai jų reikia imtis. Tas modeliavimo darbas, kurį minėjo ponas Babaso, ir padės mums dabar įvertinti fenomeno apimtis. Yra vykdomi įvairūs bandymai, analizės, nei vienas iš jų dar nėra pakankamas tam, kad galėtume parengti šios rytė atitinkamas politinės gairės ir komisija šiuo metu mėgina taip pat konsultuoti su visuomenės atstovais ir kuomet e, mes e, manysime, kad jau yra atlikta pakankamai parengiamo darbo, teiksime tolesnius pasiūlymus. Dabartinėme etape iš tikrųjų nevertėtų diskutuoti apie tai, kokie yra e, mūsų pasirinkto, pasirinktos modelinės analizės aspektai. Tačiau atliktas iki šiol nuveiktas darbas parodė įdomių rezultatų, tačiau pradėdami kalbėti apie detalės mes tik tai daugiau samišio įneštume į visą diskusiją nei naudos. Šio klausimo daugiau neturiu ko pasakyti, galėtume suteikti Jums papildomas informacijos dėl alėjinių palmių plantacijų, tam tikrus skaičius galėtume pateikti susijusius su tuo, kiek plotų yra naudojama alėjinių palmių plantacijų biokūrui gaminti. Ir tie skaičiai rodo, kad labai nedidelė palmių aliejus dalis yra naudojama, naudojama pasaulyje biokūrui. Tačiau susirūpinimas dėl to, kad alėnių palmių plantacijos didės tropinių e, atogražų miškų sąskaita yra pagristas, tačiau susirūpinimą kelia daugiausiai ne energetikos, o kitų sektorių atstovai, galim steigti tinkamus skaičius, jeigu pagėdautumėte ir daugiau informacijos neturiu. Ar uh, DG klimato atstovą norėtų papildyti, ne, todėl ponas Aichaut. Brief, uh... Dėkoju. Norėčiau šį vietą pridurti. Atsakymuose komisijos labai aiškiai išgirdome, kad mes kalbame apie ap, apibrėžimo reikalus dėl palmių, uh, aliejinių palmių. Tai reiškia, kad iš dalies yra svarbu turėti aiškus apibrėžimą kaip dėl tolėjinių palmių giraičių laikyties miškais ar ne. Ir manyčiau, kad diskusijos turi prasidėti. Mes visi žinome, kad palmių aliejų galima naudoti daugeliu kitų ir nemaistinių tikslų. Tačiau mes apibrėždami aliejinių palmių plantacijas turime apibrėžti labai tiksliai, kas ir kaip. E, mes kalbėdami apie palmių aliejų turime žinoti, ar kalbame tik apie biokūrą, palmių aliejų kaip biokūrą, ar apie palmių aliejų apskritai. Tad norėčiau pakviesti komisiją padaryti tą apibrėžimą labai aišku. Nes aš manyčiau, kad tos palmių giraitės neturėtų būti laikomos miškais. Aš manau, kad visos tos diskusijos rodo, kad Europos parlamentas domisi šiuo klausimu, kad nori dalyvauti komisijoje. Puiku, kad komisija pripažįsta, kad mūsų nuomonė taip pat čia yra svarbi. Mm, būtų iš, ties, iš tiesų e, džiugu tas diskusijas tęsti ir gerai, kad komisija pripažįsta, kad mūsų balsas yra girda, girdimas. Būtų gerai, kad tos diskusijos vyktų toliau ir kad mes išsiaiškintume, kas ir kaip. Tuo ir baigsiu, dėkodamas Jums uždėmesį. Ačiū. Pana Žirandį, ačiū, ponia pirmininkė. Turiu vieną klausimą. Bandžiau rasti jį atsakymą, bet man nepavyko. Klausimas buvo toks, ar jūs atmetate tą galimybę, kad palmių aliejus e, pagamintas plantacijoje, kur anksčiau augo tropinis miškas, e, ar, ar bus ten taikomas tvarumo kriterijus ar ne? Ar galėčiau sulaukti atsakymą iš šį klausimą? Komisijai žodis. Dėkuoju. Aš suprantu, kad jūs laukiate, klausim, jūs laukiate atsakymo taip arba ne iš į savo klausimą. Tie, kurie peržiūrėjo tvarumo schemą, kaip jinai išdėstyta direktyvoje, turiu progą įsitikinti, kokia sudėtinga yra ta schema. Ir čia turime tris skirtingus kriterijus. E, bioįvairovės kriterijus yra vienas ir ten yra pasakyta, kad ne kiekvieno tipo dirbožymis gali būti naudojamas biokūrui gaminti. Ir pagal šį kriterijų, ko gero, šitas e, kriterijus reiškia, kad negalima biokūro e, kultūrų sodinti ten, kur auga, kur anksčiau augo tropiniai miškai. Kitas kriterijus yra e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kriterijus. Kai kur ir čia tenka pasižiūrėti individualiais atskirais atvejais, kaip šį kriterijų taikyti. Čia mes kalbame apie CO2 atsargų kriterijų. Vėlgi, reikia labai aiškiai interpretuoti, ką čia sako direktyva, o direktyvoje yra kalbama vėlgi apie atskirus plotus. Šiuo požiūriu vėlgi turiu pasakyti, kad neišeina jums pasakyti, atsakyti taip ar ne į jūsų užduotą klausimą. Galima taikyti šį tvarumo kriterijų ar ne. Tačiau manau, kad dar turėsim progą grįžti prie šio klausimo apie tai, kaip auginti energetinius išteklius, kaip juos panaudoti ir panašiai. Ar galima auginti biokūrą energetikos reikmėms ir manyti, kad tvarumo kriterijus gali būti taikomas ar ne. Štai kur yra svarbus klausimas. Ir daugeliu atveju e, tvarumo kriterijus čia nėra taikomas. Tai štai tą turėtume prisiminti, kai diskutuojame apie šios klausimus. Sure is, uh... Dėkuoju. Aš manau, kad tai yra ta tema, prie kurios ateityje dar grįšim ne kartą. O dabar turime keliauti prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra žmogaus teisė, socialiniai apsaugosaugos standartai tarptautiniuose prekybos susitarimuose. Pranešėjas yra ponas Tomas Ulmer. Prašau, jam žodis. Ja, Pone pirmininkė, dėkoju iš tiesų mes čia rengiame nuomonę, kurią teiksime priekybos komitetui ir ta nuomonė yra susijusi su žmogaus teisės, socialiniais ir aplinkos saugos standartais tarptautiniuose priekybos susitarimuose. Dabar įsigaliojus Lisabono sutarčiai šis klausimas tapo ypač aktualus ir e, tai turėtų atsispindėti atitinkamuose priekybos susitarimuose. Todėl aš manau, kad mes turime kreipti dėmesį į aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos bei gyvūnų sveikatos aspektus. Taip pat mes prašysime komisijos, kad e, dvišaliuose susitarimuose e, atsispindėtų šie standartai, kad jie būtų paminėti. Taip pat atrodo, mums atrodo, kad reikia kažkokio priežiūros mechanizmo ir jeigu mes dabar iš karto norėsime įgyvendinti atitinkamus aplinkosaugos ir visuomenės veikatos e, standartus, tai mums gali nepavykti, todėl mums reikia pala, palaipsniško įgyvendinimo. Taip pat mums reikia kažkokios institucijos, kuri būtų atsakinga už ginčių sprendimą. Taip pat manau, kad ypač dabar, kai išgyvename ekonominę krizę, mes turime galimybę PPO dėrybose atkreipti dėmesį į tai, kad didžiulis dėmesys būtų kreipiamas ne tik į ekonominius e, kriterijus, bet ir į aplinkosaugos bei visuomenės veikatos apsaugos kriterijus. Taigi mes turime aiškiai e, pasakyti, kad e, šie kriterijai neįtakos laisvosios priekybos susitarimų. Taip pat norėčiau kreiptis į komisiją ir paprašyti, kad jeigu mes turime stebėtojus, jeigu mes siunčiame stebėtojus į, į, į atitinkamus susitikimus, tai tuomet tie stebėtojai turi turėti prieigą prie visų dokumentų ir jie turi būti informuoti, laiku informuoti apie tai, e, kas bus svarstoma dėrybose. Aš taip pat esu atviras jūsų pasiūlymams ir iš anksto dėkoju. Oh, uh, Šešėlį pranešėjai dabar pasakys pirmasis ponas Prodis. Ačiū kolegai Ulmeriui už tai, kad iškėlėte šį klausimą. Mano nuomonė jis yra labai svarbus. Norėčiau tą klausimą dar kartą iškelti kalb, e, taršos leidimų prekybos kontekste. kaip būtų galima atsižvelgti į prekybą šiltnamio efekto dujų taršos leidimais. Kadangi kalba eina apie tinkamą atsakomybės paskirstimą šiuo atveju. Pasaulio prekybos organizacija, Tartautinis valiutos fondas ir Pasaulio bankas. Tai yra organizacijos, kurios veikia nepriklausomai viena nuo kitos. Tačiau yra neįmanoma koordinuoti šių trijų skirtingų organizacijų darbo, net ir siekiant susitarti dėl vienodo požiūrių į šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimų prekybą. Todėl mes negalime įsivaizduoti kad e, visos šios organizacijos galėtų taikyti tam tikras sankcijas, manau, kad tą turėtų daryti pasaulio prekybos organizacija, nes sankcijas bet kokiu atveju privalu numatyti. Tos valstybės, kurios nesilaiko nustatytų taisyklių prekiaujant taršos leidimais, turi būti atitinkamai baudžiamos, taip pat reikia finansiškai skatinti gerai beselgiančias valstybės, o už tas finansinės paskatas turėtų būti atsakingas tarptautinis valiutos fondas. Dabar tam atsiveria neblogos galimybės, kuriomis turėtume pasinaudoti, siekdami sukurti bendrą ir koordinuotai veikiančią sistemą. Priešingų atvejų bus visiškai neįmanoma šių procesų kontroliuoti. Jau ir dabar mes galime kalbėti apie tam tikrą tarpusavio priklausomybę, bendrą tarpusavio priklausomybę. egzistuoja tarpusą priklausomybė emisijų srityje, tai yra taršos emisijų srityje, todėl turėtų egzistuoti ir atitinkamos sąsajos tarpusavio prekybos taršos leidimais srityje ir atitinkamos organizacijos turėti, turėtų siekti bendradarbiauti tarpusavyje, užtikrindamos atitinkamą globalinę drausmę. Ponas Stas. Ponas Vandalin. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, kolega Ulmeris pateikė daug įdomių pasiūlymų ir man tikrai įdomu, kaip Europos komisija į juos sureaguos. Norėčiau pakomentuoti kai kurios jo pasiūlymus ir paprašyti jo, kad jis paaiškintų kai kurios dalykus. Visų pirma, e, norėčiau pakalbėti apie ketvirtą jo teksto punktą, kur yra kalbama apie aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos apsaugos standartų harmonizavimą ir jis atmeta e, tą harmonizavimą. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs turite omenyje e, to harmonizavimo atsisakymą bendrijos lygmenių ar visame pasaulyje? Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte šį punktą. Toliau šeštas punktas ir kiti kai kurie e, pasiūlymai. Čia yra kalbama apie atitinkamas apie lengvatinius muitus e, sparčiai besivystančiams e, valstybėms. E, nes e, olandų kalboje tai vadinasi e, naujos pramoninės valstybės, todėl norėčiau paklausti, ar mes čia kalbame apie tas pačias valstybės. Toliau norėčiau pasakyti, kad jeigu mes kalbame apie įvertinimą, savalaikį įvertinimą, tai yra labai svarbu, tačiau reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų standartų ir taip pat reikia daryti, daryti atitaikyti e, kažkokias sankcijas, kai yra nesilaikoma jų. Tai tikiuosi, kad pranešėjas tą ir turi omenyje, tačiau norėčiau, kad jis dar pakomentuotų. E, nenorėčiau, kad čia e, mes tik tai kalbėtume, manau, kad mes turime imtis konkrečių priemonių. Voorzitter, um, onze schaduwrapporteur mevrouw Parvanova kon helaas niet aanwezig zijn, dus ze heeft mij... Ponas Gerbrandi, dėkoju, dėja mūsų šešėlinė pranešėja negalėjo atvykti, tačiau ji paprašė jos vardu pasisakyti, taigi visų pirma dėkoju pranešėjui už šio pranešimo projektą, mes iš esmės pritarėme. Uh, šiam dokumentui ir atrodo, kad tikrai yra labai svarbu e, pasvarstyti, e, kam mums reikalinga PPO, ar ji iš tiesų siekia gerovės, nes ta gerovė mums siejasi ir su geresnė aplinkosauginė situacija. Mes, liberalai, esame įsitikinę, kad gera prekybos politika turėtų prisidėti ir prie ekologinių problemų sprendimo, tačiau e, į tai turėtų kreipti ypatingą dėmesį ir pati PPO. Tai reiškia, kad visos priemonės klimato kaitai sustabdyti, jos turėtų atsispindėti ir atitinkamuose susitarimuose. Todėl aš norėčiau, kad komisija tą aiškiai pasakytų PPO aplinkosauginių klausimų sprendimas yra e, svarbios priežastis ir tai turėtų taip pat būti įtraukta į susitarimus. Uh, Prieš suteikiant žodį pranešėjo, aš norėčiau paprašyti kolegą Sančiasą iš komisijos. Kreipiuosi kolegą Sančiasą, kad iš komisijos tartų žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes peržėmė šį nuomonės projektą ir aš manau, kad mes sutinkame dėl galutinių tikslų ir dėl krypčių. Komisija skatina tokią politiką, į kurią aplinkos saugos tikslai taip pat yra įtraukiami. Mes kalbame apie tai, kad pasirašant dvišalius prekybos susitarimus turi būti kreipiamas dėmesys į aplinkos saugos standartus. Tai yra tikslas, dėl kurio visi sutarėme. Taip, taip mano ir Europos komisija ir parlamentas. Na, o kai dėl specifinių dalykų nuomonėje galėtume pakomentuoti Ir na, ne, ne, nebandysiu tęsti iš savo komentarų per nelik ilgai, bet norėčiau pridurti tik tiek, kad komisija turi gavusi klausimų, kuriuos uždavė ponas Vandalinas. Kai mes kalbame apie aplinkosaugos standartų harmonizavimą, ar ką mes turime omenyje, ar mes tai traukti turėtume į tarptautinius vergybos sutarimus ar ne. Na, mes kalbame apie aplinkos saugos standartus, turime susitarti, kas tai, kas tai yra ir kiek tai turi būti traukiama į minėtus sutarimus. Dėl kai kurių valstybių. Tai yra tas klausimas, į kurį galėčiau atsakyti taip, jeigu mes kalbame apie bendrą muitų lengvatų sistemą, tai manyčiau, kad turėtume pakviesti šio komiteto gerbiamus narius renkti diskusijas ir diskutuoti apie bendrą muitų lengvatų sistemą. Tai reiškia, kad mes esame pasirengę į šį procesą įtraukti Europos parlamentą, nes tai yra vienas iš teisės aktų leidėjų. Iš pradžių mes galėtume pasakyti, kad būtent šis klausimas galėtų būti išspręstas tų platesnių diskusijų, kontekste. Ir ten reikėtų aptarti muitų lengvatų klausimą. Mes suprantama atsižvelgėme į parlamento pageidavimus būti įtrauktam į šį procesą, pateikti reikiamus dokumentus ir panašiai. Institucinių požiūrių bendradarbiavimas vyksta tarp Europos parlamento tarybos ir komisijos. Visą tai tam, kad būtų galima atsižvelgti į tuos naujus elementus išplaušinius iš Lisabono sutarties. Remiantis Lisabono sutartimi, tas bendradarbiavimas turėtų tik laudėti. Europos parlamentas į šio klausimo sprendimą, suprantama, bus įtrauktas, kai vyks dėrybos, susitikimai ir panašiai. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, jog pasaulio prekybos organizacija turi patirti, kaip stebėti tų sustarimų įgyvendinimą. PPU e, tenka ir vaidmuo e, užsimti taip pat ir dvišaliais prekybos susitarimais, kontroliuoti jų įgyvendinimą. Tai yra pakankamai sunku atlikti. Kai dėl arbitražo komisija derėsi dėl specialios arbitražo procedūros, e, kas turėtų būti daroma siekiant patikrinti, ar atsižvelgiama į aplinkos saugos standartus, kai pasirašomi tarptautiniai priekybos susitarimai. Šalims yra numatyti pareigojantis E, tam tikri dalykai, kuriuos privalo laikytis. Ir paskutinis komentaras, kai, kai dėl žmonių sveikatos ir gyvūnų sveikatos, mūsų supratimu šis klausimas šiek tiek peržengia šių sustarimų ribas. Tai ir galima sakyti, kad egzistuoja tam tikrų sąsajų su žmogaus teisėmis. Tačiau manau, kad sveikatos klausimai paprastai yra nagrinėmi atskirai, autonomiškai. E, veterinarinė sveikata ir žmonių sveikata yra labai aukštų standartų Europos Sąjungoje ir aš manau, kad uh, Mes turime kitų saugiklių, kurie mums padės įgyvendinti šiuos standartus. O čia turėtume kalbėti labiau apie prekes ir paslaugas, kurios, ir kurie turi atitikti mūsų taisyklės ir nieko nepažeisti veterinarinės sveikatos ar žmonių sveikatos. Tačiau šie du klausimai gyvūnų ir žmonių sveikata turėtų būti, mano supratimu, nagrinėjami atskirai. Būtent dėl to komisija jų ir neįtraukė į tarptautinių priekybų susitarimų dėrybų klausimų ratą. Ačiū. Sanchez, e, das Wort hat dann abschließend. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį Tomasui Ulmeriui. Dėkoju, ponė pirmininkė pabandysiu paaiškinti kai kuriuos dalykus, taip pat pateiksiu tam tikrus pakeitimus Iš tiesų buvo sunku keliais sakiniais pasakyti daug dalykų. Ketvirtame punkte yra kalbama apie pasaulinius standartus. Šeštas punktas turėtų būti suformuluotas naujai. Čia yra kalbama apie lengvatų sistemą. Toliau devintame punkte, kalbant apie sankcijas, aš nenorėjau jų vardinti, tačiau papildysiu, išvardinsiu jas. Ir manau, kad būtų labai svarbu ne tik stebėti, bet ir turėti atitinkamą katalogą, kad ta stebėti stebėsenos e, sistema atitinkamai veiktų. Manau, kad e, šioje nuomonėje mes turime kiek įmanoma labiau atsižvelgti į priekybą apivartiniais taršos leidimais ir taip pat džiaugsiuos už jūsų pateiktus pakeitimus. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas. Kovo 18 diena 12 valanda yra paskui galutinis pakeitimų pateikimo terminas. 7... E, balandžio 17 balsuosime komitete. Atsiprašau, 27 balandžio. Dabar 8 darbo tvarkės klausimas. Tai yra direktyva dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Apie tai mes Daug kartų diskutavome, rytoj ryte balsuosime dėl šio dokumento. Šiandieninė diskusija, jos tikslas yra pasižiūrėti tik, ar mums pavyko pasiekti tam tikrų kompromisų, mums nereikia nagrinėti viso dokumento. Diskusijoms yra skirta valanda ir todėl norėčiau pasiūlyti, kad niekas nekalbėtų ilgiau nei penkias minutės. Matau, pranešėja ponė Somer dabar aktyviai aiškinasi su sekretoriatu. Ji taip pat pateikė e, balsavimo sąrašą. Per savaitgalį yra 800 pakeitimų, tai yra pats už, už save kalbantis faktas. Taigi dabar suteiksiu žodį poniai Somer, įjungsime laikrodį, e, niekas negali kalbėti ilgiau nei penkių minučių, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, iš tiesų aš dirbau praktiškai keurą parą, net ir visą savaitgalį ir dėkoju sekretoriatui, kad e, tai buvo įmanoma ir kad dabar bu, pagaliau buvo pateiktas balsavimo sąrašas. Pradėsiu nuo prašymo. Gerbiami kolegos, skait, skaitydama jūsų pateiktus pakeitimus, aš norėčiau, kad jūs turėtumėte omenyje, kad šis teisės aktas, aišku, galioja vartotojams, jis yra daromas dėl vartotojų, kad vartotojai galėtų geriau gauti visą informaciją apie maisto produktus, tačiau kita vertus, e, šis teisės aktas turėtų atitikti ir vidaus rinkos teisės aktus. Tai yra, jis turi siekti, E, mažesnio biurokratijos aparato visoj maisto tiekimo grandinėje. Taigi norėčiau, kad jūs tą turėtumėte omenyje ir rytoj balsuodami, kai balsuosite už arba prieš tam tikrus pakeitimus. Kokia yra dabar situacija? Kol kas nėra didelės galimybės pasiekti kompromiso, yra skirtingų nuomonių dėl tam tikrų šio dokumento aspektų. Mes visi e, sutarėme dėl 3 mm dydžio e, raidžių, kad jos būtų gerai įskaitomos vartotojams. E, toliau septintas straipsnis yra kalbama, ka, čia kalbama apie klaidinančią informaciją ir čia taip pat nuomonės labai neišsiskiria dėl šio, dėl šio aspekto, tačiau kalbant apie kitus dalykus yra daug skirtingų idėjų, pavyzdžiui, dėl kilmės ženklinimo. E, čia idėjos yra nuo tik tai e, mėsos kilmės ženklinimo ir kai kurie siūlo ženklinti tik tai jautieną, kas jau ir dabar vyksta, kiti siūlo ženklinti visą mėsą. Aš pati e, neturiu nieko prieš kilmės ženklinimą. E, yra atlikti Britų tyrimai ir pagal tuos tyrimus yra e, galima pasakyti, kad 10 procentų vartotojų nori žinoti, iš kur kilia jų maisto produktai. Ir aš manau, kad kilmės nuoroda turėtų galioti visiems maisto produktams. Tačiau čia reikia paklausti komisijos, ar tai techniškai yra įmanoma ir su kokiais sunkumais mes galbūt susidursime, ypač kalbant apie pagrindinių sudeda, sudedamųjų dalių išvardinimą. Ir, ir apskritai čia reiktų padaryti dar poveikio vertinimą, kad būtų kad apskritai žinotume, ar įmanoma praktikoje įgyvendinti tokį ženklinimą. Toliau kitas klausimas yra skirtingi, skirtingo ženklinimo sistemos valstybėse narėse. Man susirūpinimą kelia tai, kad ateityje mes turėsime 27 ženklinimo sistemas ir tai kels atitinkamą grėsmę vidaus rinkai ir e, tos ženklinimo sistemos nebus privalomos visiems, tačiau jos bus privalomos e, val atskirose valstybėse narėse. Tačiau manau, kad reikia užkirsti kelią tokiai situacijai. Toliau kitas dalykas yra išimtis tai yra labai svarbus dalykas ir man labai rūpi tie produktai, e, kurie nėra iš anksto supakuojami, pavyzdžiui, šviežios bandelės perkamos iš kepyklos. Ir manau, kad joms, pavyzdžiui, reiktų taikyti išimti, nes ten yra daug, tokiuose kepyklose, pavyzdžiui, yra daug rankų darbo ir jiems būtų sunku laikytis atitinkamų nuostatų. Taip pat manau, kad galima atitinkamas nuorodas e, taikyti, pavyzdžiui, restoranų valgerašiuose, nes e, restoranuose tiekiamas maistas taip pat e, yra tas iš anksto nesupakuotas maistas. Taip pat čia yra labai svarbu uh, atsižvelgti į tam, tikrus, tam tikras regioninės savybės, kad iš rinkos neišnyktų atitinkam, atitinkamų regionų produktai, tipiški tiems regionams produktai. Ir pavyzdžiui, aš nežinau, ar būtų tikslinga visur e, dėti nuorodas apie kalorijų skaičių, nes nežinau, ar mano mama apsidžiaugtų saldainių dėžutė, jei padovanotų, ant kurios būtų nuoroda apie kalorijas, tada dovana nebūtų tokia e, maloni. E, taip pat mes turime kalbėti apie maistinės vertės skelbimą. Yra atitinkami teisės aktai, kurie daro privalomą tokį informacijos e, skelbimą, tačiau e, kol kas to nepavyko įgyvendinti. Ir man nepatinka siūlymas, kad maisto vertė būtų rašoma žaliai. kad būtų pasirinktas šviesoforo principas e, maistiniai vertį žymėti. Manau, kad toksai siūlymas neturi mokslinio pagrindo. E, ir tokiu būdu gali būti, kad maisto produktų perdirbiniai bus jiems teikiamas didesnis prioritetas negu tikriems maisto produktams. Taigi, kaip jau minėjau, čia nuomonės labai išsiskiria. Tai tiek būtų iš mano pusės. Ačiū. E, Ačiū, ponė Zomer. Leisime pasisakyti šešėliams pranešėjams. Glenis Vilmot, socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Dėl maisto ženklinimo mes iš tikrųjų daug diskutavome ir nenorėčiau vėl kartoti visų išsakytų argumentų, tačiau aš atsižvelgiau rinkėjų man išsakytus susirūpinimus ir todėl mūsų frakcija siūlo tam, tikrus, tam tikras konsoliduotas pas, pataisas. Tai yra antroji pirmiausiai pataisa joje siūlomas požiūris yra žymiai tinkamesnis. Ten kalbama apie kilmės ženklinimą, e, taikoma mėsai, vištienai, daržovėms, e, kitiems maisto produktams, žuviai ir jautinai jau dabar e, šis reikalavimas taikomas tačiau šiuo metu galioja tam tikros galimybės ženklinti maisto produktus, nurodant e, nežinomą arba nenurodytą kilmės šalį tam, kad e, gamintojai pakuotojai sutaupytų kažkiek lėšų. Šiau šis reikalavimas, kuris dabar siūlomas, nebus taikomas e, duonai, pienui dar kai kuriems produktams ir toks yra mūsų konsoliduotas požiūris e, atsispindintis šioje pataisoje. Dėl devintosios kompromisinės pataisos mes raginama komisija parengti atitinkamas gairias, suderinus jas su vartotojų grupėmis, gamintojais bei valstybėmis narėmis, nurodant, siekiant nurodyti arba rekomenduoti tam tikras maisto produktų porcijų dydžius, atsižvelgiant į maistinę vertę, taip pat atsižvelgiant į atitinkamas nepriklausomų ekspertų ir atitinkamų organizacijų rekomendacijas. Jeigu jūs neketinate pritarti šiai privalomai informacijai ir jos skelbimui, tuomet liks galioti atitinkama tvarka, dabar galiojantį nacionalinėse valstybėse, o ji yra skirtinga ir tai nepadės mūsų vartotojams, kurie nori gauti informaciją apie maisto produktų kilmę, apie jų maistinę vertę. Sveikatos apsaugos organizacijų atstovai, kitų organizacijų atstovai teigia, kad informacija apie maistinę vertę yra labai svarbi siekiant kovoti su diabetu, ansvariu, kitomis svarbiamis lygomis. Todėl mums reikia padėti vartotojams pasirinkti teisingą maistą, suteikiant jiems atitinkamą informaciją. Pramonės atstovai vykdė labai plataus masto lobistinę veiklą, siekdami išvengti tokios prievolės. Žinau, kad vartotojų apsaugos organizacijos neturi tiek išteklių, kiek gamintojai. Mums reikia apsispręsti, ar klausyti pramonės lobistų, ar įsiklausyti į informaciją, kurios prašo vartotojai, kurios pra, prašo sveikatos apsaugos organizacijų atstovai. Mes privalome užtikrinti, kad ši informacija būtų naudinga visuomenės sveikatai ir jeigu to norime, turime įsiklausyti į jų nuomonę, o ne vien tik į pramonės lobistų nuomonę. Ačiū. Perfect in time. Danke. Puikiai tilpote į laiką. Žodis kitam kolegai. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dar kartą grįžtam prie klausimų, prie kurių diskutavome. Vienas dalykas, kuris mane nustebina, yra štai koks. Žmonių nuomonės yra įvairios, aš negryšiu prie jų apžvalgos. Gerai yra tai, kad mes turime tuos kompromisinius pakeitimus. Balsuoti rytoj tuo būdu galėsime lengviau ir paprasčiau ir tai yra gerai. Tačiau nežinau, ar mūsų pozicijos dėl to suartės. Nežinau, kaip bus. Aš manau, kad būtų puiku, kad paskui, po to balsavimo, mes iš tiesų galėtume rasti kažkokių tikrų, realių kompromisų. Aš bendravau ir su gamintojų, ir su vartotojų organizacijomis ir klausiau, ar jie nenorėtų susėsti prie to paties stalo diskusijoms. Nes jeigu mes galime pakeisti savo pozicijas, kurios galbūt sustabarėjo per tam tikrą laiką, galbūt galėtų savo pozicijas pakeisti ir kiti. Rytoj mes turėsime nagrinėti daugybę pakeitimų dėl jų balsuoti, o paskui manyčiau, kad galėtume tęsti savo darbą, diskusijas iškodami geriausių sprendimų. Dėkui. Darbas prasidės po to, kai baigsis balsavimas, taigi tas skyrius dar nėra užverstas iš kitų frakcijų. Atstovų nematome, bent jau šešėlinių pranešėjų. Jeigu teisingai suprantu, pozicijos suartėjo tik tai dėl įskaitomumo ir dėl vartotojų neklaidinimo iš tikrųjų pažanga nėra labai didelė, turiu pasakyti, kitose sritise jos nėra apskritai. Jolanda Hübner dabar norėtų pasisakyti. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałam. Ačiū labai. Pirmiausia, norėjau pasveikinti pranešėją ir 80 pateiktų pataisų parodo, kokia sudėtinga yra tema. Nedažnai pasitaiko, kad tiek pakeitimų būtų teikiama. Kalbant apie šį pranešimą, tai jis yra labai svarbus kiekvienam ES piliečiui, nes yra labai svarbu, jog informacija, kurią norime padaryti privaloma, būtų skelbiama, tačiau neužtemdytų uh, paties gaminio, paties maisto produkto paskirties. Todėl 162 pataisa, kaip minėjo pranešėja, turėtų būti atsiimta. Tai yra pataisa susijusi su atitinkama maisto produkto sudėtimi ir jeigu patvirtintume šią pataisą, patektume į situaciją, kuomet kai kurie maisto produktai taptų diskriminuojami o mes savo tokio tikslo nekeliame. Mes negalime leisti, kad šis straipsnis būtų priimtas taip, kaip dabar yra siūlomas. Mums rūpi, kad ta informacija, tie įrašai turėtų būti atitinkamai reglamentuoti ir pasirinkti tie įrašai, kurie yra svarbus vartotojams. Tai yra dėl e, maistinės vertės, dėl poveikio vartojant kiekvieną dieną. Tai yra turi būti skelbiama ta informacija, kuri leistų vartotojams ne tik e, su jie susipažinti, tačiau ir atitinkamai formuoti savo maitinimosi įpročius. Reikia stengtis daryti įtaką e, gyventojų maitinimuisi, siekiant, kad maitinimasis jų taptų kaip įmanoma sveikesnis, nes atskiros maistinės medžiagos, kaip cukrus, druska ar panašios, pačios savaime nėra blogos, tik tai atitinkami jų vartojimo kiekiai gali turėti neigiamos įtakos. Todėl aš prašau palaikyti pasiūlymą išbraukti 162 pataisą ir jos absurdiškas formuluotės. Pirmininkas, ačiū. Pribosime pasakymą laiką iki 3 minučių. Pietris Lyzė dabar. Ačiū labai, norėčiau padėkoti pranešėjai ir komiteto sekretoriatui daug darbo nuveikta per pastarosius pusantrų metų ir per pastarąsias dienas. Į du aspektus noriu atkreipti dėmesį, nesvarbu, kaip rytoj nubalsuosime ar kaip baigsis visas teisėkuros procesas vartotojas gaus daugiau informacijos nei iki šiol apie maisto produktus, nes iki šiol kai kurios, kai kurios įmonės taikė tam tikras laisvanoriškų pagrindų informavimo sistemas, gaudamos paramą iš vyriausybinių institucijų arba visiškai laisvanoriškai, tačiau iki šiol neegzistavo europinių lygmenių jokios e, privalomos informacijos, pavyzdžiui, apie energetinę vertę dabar stačiai pasikeis. Tai <clears throat> svarbu pabrėžti ne tai, ko mes atsisakome, o pabrėžti tai, kiek daugiau ir geresnės informacijos gaus vartotojai. Renate Zomer jau minėjo ir aš dar kartą noriu pabrėžti, mes dažnai proteguojame arba turime omenyje tik tai didžiasias maisto produktų gaminimo įmonės kaip Ferrero arba Nestle, tačiau šis teisės aktas turės įtakos ir dideliam skaičiui mažesnių įmonių, todėl galėtume numatyti daugiau išimčių mažoms ir vidutinėms įmonėms, šeiminėms įmonėms, į tai prašau atkreipti, atkreipti dėmesį, o šiaip palaikau pranešėjos nuomonę. Ačiū, Krista Klas dabar. Ja, danke schön. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau mes seniai diskutuojame šią temą ir tikiuosi, kad po balsavimo mes galėsime atsipūsti ir tikiuosi, kad mes rytoj balsuodami turėsime savo tam tikrą poziciją. Iš tiesų, kažkas turi pasikeisti, turi kažkas keistis teigiamą prasme. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką man atrodo, kad mes visi žinome, apie ką mes kalbame. Man į akis krito du pakeitimai, kuriuos aš norėčiau aptarti dar kartą. Čia yra kalbama apie vaisių ir daržovių paviršiaus apdirbimą tam tikromis priemonėmis. Mes kalbame apie pesticidus ir dėl pesticidų yra griežtas reglamentas, kas yra leidžiama, kas ne, o etiketė, kurioje būtų nurodyta, ar e, vaisiaus ir daržovės paviršius buvo kažkuo e, apdirbtas. Iš tiesų nedaug informacijos suteiks vartotojui. Todėl manau, kad pozicija turėtų būti tokia, kad mes turėtume griežtai reikalauti, kad svarbiausia informacija būtų pateikta ir kad mes turėtume neklaidinti vartotojo, o turime jį teisingai informuoti. Nes, pavyzdžiui, paviršiaus apdirbimas yra tam, kad būtų tas vaisius ar daržovė apsaugotas ir kad būtų kovojama su mikotoksinais. E, nes jie, pavyzdžiui, kenkia sveikatai. Taigi mes turime nekurstyti vartotojų baimės, e, o etiketė yra ribota, taigi manau, kad turime čia joje apsiriboti apie e, tik tai pačią svarbiausią informaciją. Dėkoju. Kokie tai yra pakeitimai, klausė pirmininkas. Tai yra 71 ir 258. Dėkoju toliau Horst Schnellhardt. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad mes e, galėtume pagirti pranešėją, nes ji tikrai labai stropiai padirbėjo ir jos pranešime matosi ta aiški pozicija. Mes turime pasvarsyti, kaip mes rytoj balsuosime, mes turime prisimti atsakomybę. Dėl to, kad visa Europa rytoj žiūrės į mūsų komitetą. Aš e, tą puikiai žinau ir manau, kad mes turime prisimti tą atsakomybę, mes negalime ir toliau elgtis taip, lik e, mes norėtume kelti kažkokius reikalavimus tarybai, mes turime tiesiog prisimti atsakomybę ir parodyti tą atsakomybę. Mes čia kalbame ne apie kažkokias dogmas, ne apie kažkokias ideologijas, mes čia kalbame apie aiškę informaciją vartotojams, kad vartotojas galėtų uh, įtakoti savo mytybos įpročius. Kalbant apie kilmės šalies, šalies nuorodą, aš e, bijau protekcionizmo, o tai kertasi su vidaus rinka. Ir manau, kad tikrai bus labai pavojinga, jeigu mes įvesime privalomą kilmės šalies e, nuorodą, nes tai tikrai kels grėsmę. E, Ir aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad dažniausiai didžiosios problemos yra susijusios ne su didžiosiomis įmonėmis, o su mažosiomis e, įmonėmis, nes e, tai yra Europos esmė ir dažnai jiems kyla problemų įgyvendinti atitinkamas nuostatas. Taip pat man tam tikrų problemų kelia skerdienos ženklinimas. Nes žinome, kad čia yra piktnaudžiavimo atveju ir manau, kad tai yra kontrolės institucijų užduotis ir manau, kad šioje srityje mes turėtume šiek tiek elgti šiek tiek santūriau ir palikti tas užduotis būtent atsakingoms institucijoms. Pirmininkas klausia, kokie tai yra pakeitimai. 177 höre ich, ja. Okay. 77, taip. Dabar žodis suteikiamas kolegai Pilar Jūzo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero yo quiero felicitar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją parengusio puikų dokumentą. Pritariu viskam, kas buvo pasakyta dėl e, nuorodų, dėl dienos normų, vienu ar kitų maisnių elementų ir panašiai. Visam tam aš galiu pritarti. Norėčiau grįžti prie keletų dalykų. Pirmiausia, nacionalinės taisyklės šeštajame skyriuje ir septintajame skyriuje. Tai prieštarauja harmonizacijos dalykui. Tai yra tas dalykas, kurį turėtume išbraukti, man regis, jeigu norime turėti vieningus teisės aktus, jeigu norime, kad jie tokie būtų. Atsisakykime šios formuluotės ir nekalbėkime apie nacionalinės kokias nors e, sistemas, kai kalbame apie produktų ženklinimą. Kai dėl ženklinimo kalbos. 16 direktyvos straipsnė yra pasakyta, kad iki 2013 metų nebus sunkumų taisyklės taikyti. Tačiau ar mums to pakaks? Komisija taryba mano, kad ko gero taip. Aš manau, kad turėtume išlaikyti šį, šią formuotę tokią, kokia ji yra. Kai dėl alkoholinių gėrimų ženklinimo egzistuoja reglamentas, labai tikslus reglamentas, todėl minėtiems gėrimams nereikėtų šį, šių nuostatų taikyti. Dėl alkoholinių kokteilių buvo pateiktas IMKO komitete pakeitimas, kuris mano supratimu yra puikus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, e, turi būti sudėtis pažymėta ir tiek. Nedaug ką belieka pridurti. Mažos ir vidutinės įmonės yra labai reikšmingos šiame sektoriuje, svarbu jų interesus apsaugoti ir reikėtų, kad jos ir toliau galėtų būti konkurencingos. Dėkui. Dankšin, Anja Vaiskeva. Dėkoju, Anja Vaisberger. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pagirti pranešėją. Ji iš tiesų puikiai padirbė ir parengė puikų pranešimą, jame atsispindi puiki, po, poz, aiški pozicija. Man būtų svarbu, kad mes rytoj patvirtintume dokumentą, kuris būtų e, teigiamas, kalbant apie vartotojus ir mes, pavyzdžiui, turime įpareigoti, kad būtų e, maistinė vertė nurodoma, kalbant apie kalorijas, apie cukraus ir druskos kiekį. Tai, turėtų, tai būtų didelė pažanga, kalbant apie vartotojų teises, nes iš tiesų tuomet vartotojas galėtų priimti sąmoningą sprendimą, ar pirkti atitinkamą produktą ar ne. Toliau dėl įskaitomumo tie pakeitimai, e, kuriuos mes jau kelis kartus nagrinėjome diskusiją, tai iš tiesų yra geras sprendimas ir manau, kad kompromisiniai pakeitimai yra labai gerai. Dėl išimčių norėčiau pasakyti, kad e, tas dokumentas turėtų būti toks, kad jį galėtų taikyti ir mažos įmonės. Ir dabar norėčiau atkreipti dėmesį į vieną esminę e, temą, tai yra apie, apie maisto produktų kaitalų geresnį ženklinimą. Tai iš tiesų svarbi tema ir čia mums reikia vieningo sprendimo. Visos uh, frakcijos pateikė savo pakeitimų ir ponė Zomer, Zomer joms pritarė čia aš kalbu apie 68 pranešėjos pakeitimą, e, imko pritarė, kuriam imko pritartė vienbalsiai. E, taip pat 261 pakeitimas, kur mes kalbame apie tai, kas yra tie pakaitalai. Taip pat 71 pakeitimas, kur yra e, kalbama apie e, vartotojų neklaidinimą paveikslėliais. Ir 57 pakeitimas, kuris taip pat buvo vienbalsiai patvirtintas Simko komitete. Tai yra svarbus pakeitimai, tai yra svarbi tema ir mes, parlamentas, galime pasiūsti aišku signalą. E, kol kas atrodo šią temą aiškiai pasisako tik austrai, vokiečiai ir italai, tačiau aš norėčiau e, paprašyti visų frakcijų atstovų, visų valstybių atstovų, kad mes čia galime tikrai daug ką padaryti savo vartotojams ir mums reikia e, tikrai e, atitinkamai ženklinti maisto produktų pakaitalu, pakaitalus, pavyzdžiui, ir kad, e, kad tas ženklinimas būtų aiškiai matomoj vietoj. Ir džiaugčiausi, jeigu kolegos man pritartų. Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtojas yra ponas Peterle. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem vesel ambicije poročevalke. Dėkoju, pirmininkė. Džiaugiuosi matydamas, kad pranešėjai užtenka ambicijų nebaigti tik gerų ketinimų išvardinimų. E, vartotojai atsiduria net geresnėje padėtyje, negu jie yra dabar informatumo požiūriu. Man tikrai džiugu, kad yra siekiama neapraizgyti visko biurokratijos tinklų. Turime atsižvelgti, žinoma, į tradiciškai svarbius klausimus, tokius kaip smulkus gamintojai, mažos ir vidutinės įmonės ir panašiai. Norėčiau pridėti vieną dalyką. Nenorėčiau dar labiau komplikuoti pranešėjų užduoties, tačiau norėčiau šį beitą dar paminėti. Aš peržiūrėjau šį dokumentą, tačiau nesupratau, kur atsidūrė medus. Jeigu pasižiūrėtume E, kokia yra galiojimo datos pabaiga. Visose Europos valstybėse pamatytumėte, kad nežymima tokia data, liktas metus galėtų galioti visą laiką, be jokios pabaigos trukmės. Buvo rasta medaus, kuriam yra daugybė metų ir kuris vis tebe laikomas yra tinkamų vartoti. Manau, kad neturėtume nurodyti galiojimo datos ant medaus, nes jo galiojimas yra tikrai labai ilgas. Ką reikėtų laikyti e, pagaminimo data, ar kai bitė suneša į avilį, ar tada, kai medus atsiduria indeliuose. Kompanijos perka medų visame pasaulyje, paskui maišo su medum iš dar kitų šalių ir paskui uždeda etiketes, iš kur tas medus yra atvežtas. Dėl kilmės šalies dar reikėtų sutvarkyti medaus žymėjimą. Tiesiog pasakykit man, kas atsitiko medui. Tik tiek. Na, so ein naturverbundener Mensch wie der Alois Peterle. Ponas Peterle yra tikrai toks gamtos žmogus ir dėl to klau, jo klausimas yra specifinis, e, o slovenų medus yra garsus visame pasaulyje. Nežinau, ar po 2000, po 2000 metų tas medus dar yra valgomas. Turime komisijos atstovą, kuris galbūt galėtų atsakyti į klausimą dėl medaus. O aš norėčiau Jums užduoti kla tokį klausimą. Dažnai buvo minimi šeštas ir septintas skyriai, tai yra nacionalinės nuostatos. Taigi, kaip čia dėl harmonizavimo ir pavyzdžiui, ar galima dar išlaikyti tam tikras nacionalinės nuostatas, pavyzdžiui, dėl šveicariško sūrio ar įmanoma tai suderinti? Oui, monsieur le président. Un grand merci. Pone pirmininkė, ačiū už man suteiktą žodį. Išklausiau visų išsakytų siūlymų. Išklausiau ir diskusiją dėl kompromisų paieškos. Maist transporto sektoriuje iš tiesų dabar e, darbo yra daug dėl reguliavimo, ką ir kaip žymėsime ir panašiai. Komisija laikėsi šiek tiek formalesnės pozicijos plenarinėme posėdėje. Kai dėl ženklinimo ant pakuočių, manau, kad niekas nesiginčio dėl to esminio dalyko, kad svarbu pateikti maistinės vertės informaciją. Dėl to manyčiau, kad galime padėkoti poniai Zomeriai ir kitiems Europos parlamento nariams, kurie pripažino, kad yra labai svarbu, kad e, ant pakuotės būtų nurodyta maisto produkto sudėtis. Kai dėl nacionalinių schemų, vėlgi, jūs jau žinote, kad komisijos pozicija buvo tokia, kad nacionalinės schemos buvo remiamos, kadangi buvo laikoma, kad pamažu reikia siekti visiško harmonizavimo produktų ženklinimo srityje. Atlikus įmanomumo tyrimą, paaiškėjo, kad nėra įmanoma visiems įdėkti vienu metu E, vieningą ženklinimo schemą. Būtent dėl to pasirinkome kitą variantą sąmoningai. Remti nacionalinę ženklinimo schemas, jos gali būti skirtingos atskirose valstybėse narėse, nes tai yra subsidiarumos ir ties klausimas. Tačiau po tam tikro metų skaičiaus galbūt pamatysime, kad atiras 2-3 schemos ar daugiau ir galėsime pamažu artėti prie bendros schemos. O tuo tarpu, tai yra dabar, e, nacionalinės schemos mums atrodo esanti geresnė išeitis. Didelės diskusijos vyko ir taryboje, ir kito, kitose komitetuose. Legitimu. Dėl legitimumo. Aš manau, kad diskutuoti dėl raidžių dydžio ant pakuotės Mm, reikia, nes taryboje tokios diskusijos vyko. Visą tai tam, kad gamintojai žinotų, kaip turi spausdinti savo etiketes. Kai dėl kilmės. Norėčiau pasakyti, jog mūsų nuomonė daug svarbiau yra įsitikinti, kad informacija dėl kilmės neklaidintų vartotojo. Mes labai atidžiai seksime, koks balsavimo rezultatas bus jūsų komitete ir plenarinėje sesijoje dėl ženklinimo etiketėmis. Mes taip pat diskutuojame dėl Žemės ūkio direktorato kolegomis, kurie rengia žalėje knygą šiuo klausimu. Mes tikrai įdėmiai įsiklausysime ir į jų pasiūlymus, kaip ir į jūsų. Išklausėme taip pat ir siūlymų dėl, dėl dėl maisto produktų pakaitalų. Svarbu, kad čia tinkamai dirbtų nacionalinės struktūros, kurios turi apginti vartotoje, kad, pavyzdžiui, sūris, kuris buvo pagamintas su augaliniais riebalais, nebūtų pateikiamas kaip tikras sūris. Ar tai būtų e, direktyva dėl maisto produktų ženklinimo ar visai lė kitų taisyklių, kur kurios yra susijusios su vartotojų teisų apsauga, mes manome, kad nacionalinės struktūros, kurios nori kovoti su tais produktais, turi reikiamas taisyklės ir priemonės, juridinės priemonės, kurių dėka galima sustabdyti tokį vartotojų apgaudinėjimą. Kad dėl medaus. Norėčiau priminti, kad pagal teisės aktus nėra numatyta galutinio suvartojimo data kiekvienam produktui. Būtent gamintojas turi nurodyti tą galutinę datą, tai yra jo atsakomybė. Nes jis turi atlikti pirmiausia tyrimus dėl to, kiek laiko vieną ar kitą produktą galima vartoti. Kiekvienas gamintojas e, turi tai nurodyti. Na, medus yra vienas produktas, bet dar jogurtas, pienas, mėsa ir visa kita yra tokie produktai, ant kurių turi, gali būti nurodyta vartojimo trukmė. Vieniems produktams gal bus e, vieneri metai, kitiems gal penkios dienos ir panašiai, kad dėl medaus nebūtina pasiekti, pasiekti Egipto laikų, tačiau nėra tokio teisės akto, kur būtų nurodyta, kiek laiko galioja vienas ar kitas produktas. Kiekvienas gamintojas turi nurodyti tokią datą. Tačiau, be kitako teisės aktai nurodo, jog kiekvienas maisto produktų gamintojas turi tokią datą nurodyti. Tai yra numatyta teisės aktuose. Kai dėl maisto produktų atsargų, nacionalinių maisto produktų atsargų. Yra numatytos tam tikros taisyklės, yra numatytos labai griežtos sąlygos susijusios su vartotojų sveikata. Tačiau net jeigu atsisakytume šios skyriaus, valstybės narės galės pasiremti kitą procedūrą. Egzistuoja direktyva dėl techninių normų, direktyva numeris 9034, pagal kurią valstybės narės gali notifikuoti savo techninės normas, techninius standartus. Ši procedūra yra geras dalykas, kadangi tuo būdu galima plačiai konsultuotis ne tik komisijoje, tačiau galima konsultuotis su kitomis valstybėmis e, narėmis. Tai tiek būtų atsakant užduotą klausimą. E, Na, norėčiau pasakyti, kad atidžiai seksime, kokie bus jūsų komiteto balsavimo rezultatai, o balsuosite rytoj. Mums tai yra tikrai svarbu. E, bet atbliausime su ponia Zomer ir su visų komitetu. Komisijai svarbus yra tas dokumentas, kaip sakė komisaras dalyjai savo klausimų metu. Mes norime kad šis teisės aktas, jeigu jis bus priimtas, padėtų vartotojui, kad jis žinotų maksimumą dalykų apie tą e, dalyką, tą maisto produktą, kurį ketina įsigyti ir vartoti. Galbūt jam nereikia visos tos nurodytos informacijos, tačiau atsižvelgiant į visų ES 500 milijonų piliečių interesus, Mes norime, kad tie 500 milijonų vartotojų gautų maksimumą informacijos, kad kiekvienas galėtų pasirinkti tą produktą, kokio jam reikia, pagal savo poreikius. Mes kalbėjome ir apie taip vadinamosius maistinius profilius. Kalbant apie žymėjimą etiketėmis, taip pat tenka taip pat aptarti ir atskirus teiginius susijusius su maistinėmis savybėmis ar ir, ir panašiai. Svarbu, kad vartotojas nebūtų klaidinamas to, kas parašyta ant pakuotės. Tai yra svarbiausias dalykas. Mes norime, kad informacija būtų sąžininga ir visapusė, kad vartotojo neklaidintų e, vienokios ar kitokios interpretacijos, kurios girtų vienus ar kitus maisto produkto pozityvius aspektus ir slėptų uh, daug mažiau pozityvius. Tai štai toks yra tos, to teisės akto tikslas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponui Pulėt. Medaus klausimas taip pat buvo išaiškintas. Manau, kad išgirdome viską, ką šiandien reikėjo išgirsti. Pone Somer, manau, kad tikrai viskas buvo pasakyta. Ar dar norite pakomentuoti? Prašau. Taip norėčiau atsakyti į keletą dalykų. Šviesoforinis principas galioja, kaip sakė ponia Vilmart, turėtų galioti tik perdirbtiems produktams. Tačiau aš norėčiau paklausti, kas yra perdirbtas produktas jūsų manimu. Juk jūs žinote, kad tai yra sudėtingas klausimas ir dėl to Junktinėje karalystėje nėra toks ženklinimas e, įvestas vienareikšmiškai ir negalioja visur. Ir e, Europos Sąjungoje jis apskritai e, negalioja. Jūs taip pat e, nuolat priekaištaujate man arba kitiem kolegom, kad mes skatiname pramonę, mes klausome pramonės atstovų e, nuomonės. Šito aš jau nebegaliu girdėti. Jeigu ja, jūs remiate GDA formatą, tai būtent jūs remiate didžiasias pramonės įmonės, nes būtent ši koncepcija ir yra sukurta didžiosioms pramonės įmonėms, o um, smulkios ir vidutinės įmonės, kurios sudaro 80 procentų viso, e, visos maisto grandinės, pagamina visų maisto, 80 procentų visų maisto e, produktų, e, tai būtent kaip tik į jų interesus yra neatsižvelgiama ir norėčiau, kad jūs apie tai pagalbot, pagalvotumėte. Ir ponė Peterle yra ne šimtai e, smulkių ir vidutinių įmonių, o, o keliasdešimt tūkstančių. Taip atrodo iš tiesų maisto pramonės sektorius. Ir čia taip pat reikia atsižvelgti į re, regioninę specifiką. Ir mes ne visuomet turime kalbėti apie didžiasias įmonės. E, pritariu poniai Kristai Klas dėl e, vaisių paviršiaus apdirbimo, nes iš tiesų tas vaisius ar daržovė netampa nuodingas dėl to, kad jo paviršius yra apdirbamas. Ir manau, kad tikrai šioje, čia nereikėtų klaidinti vartotojo. Toliau kilmės šalies nuoroda, kolega Šnelhart sakė, kad tai skatina protekcionizmą. Taip, man tai taip pat atrodo. Ir manau, kad tas skirtumas tarp informacijos vartotojui ir protekci, protekcionizmas iš, ir protekcionizmas iš kitos pusės tikrai e, ta riba yra labai neaiški. Ir todėl aš manau, kad. Todėl, mums reikia, todėl mums reikia poveikio vertinimo šioje srityje iš tiesų mano užduotis buvo į naują pranešimą įtraukti kiek įmanoma daugiau pakeitimų, nes e, pranešimas buvo perkeltas iš praėjusios kadencijos į šią. Aš e, ir stengiausi atsižvelgti kiek, į kiek įmanoma daugiau pakeitimų, todėl perėmiau žaliųjų pateiktus pakeitimus, kad reikia ženklinti mėsą, e, jeigu galvijai buvo skerdžiami. E, jų neapsvaiginus. Nes e, čia taip pat e, yra tam tikros religinės bendruomenės, kurioms yra tai e, labai svarbu. Ir pavyzdžiui, kalbant apie skerdieną, apie, apie paskersto gyvulio e, mėsą. Iš tiesų yra daug dalių, kurios, kurios yra nekošerinis maistas ir, ir kai, kai kurie jų negali vartoti. Taigi aš čia dėl šitų pakeitimų neteiksiu savo e, balsavimo rekomendacijų. E, tiesiog aš norėčiau, kad jūs visi pasvarstumėte ir kiekvienas primtumėte savo nuomonę. Aš, aišku, esu prieš gyvulių skerdimą jų neapsvaiginus. Man taip pat buvo pasakyta, kad e, tie, kas, e, tie, kas skerdžia gyvulius pagal žydų ortodoksų e, papročius, jiems reikia aštuonių metų išsilavinimo, kad tai galėtų daryti. Toliau dėl alkoholio. Norėčiau, kad mes būtume nuoseklus ir išimti taikytumėme visiems alkoholiniams gėrimams. Aišku, visuomet iškyla klausimas dėl tų alkoholinių e, kokteilių, bet gerbiami kolegos, vis tiek turi būti nurodyta, kad juose yra alkoholis. Aišku, galima nurodyti e, jų maistingumą ir taip toliau, bet, e, bet ar tai padės e, kovoti su alkoholio vartojimo problema, ypač jaunimo tarpe, tai aš abejoju. E, ir manau, kad e, komisija galbūt čia inicijuos atitinkamą studiją ir bus atitinkamai žymimi alkoholiniai gėrimai. E, maisto produktų pakaitalai, aš čia taip pat siūliau atitinkamai juos žymėti, todėl e, neturiu nieko prieš jūsų pasiūlymus. E, tačiau manau, kad mes neturime kovoti su maisto produktų pakaitalais. Kodėl mes turėtume tą daryti, juk jie iš tiesų, jų skonis yra toks pats kaip originalaus maisto produktų, jų tik tai galbūt kaina yra žymiai mažesnė ir manau esmė yra ta, kad vartotojas turi žinoti, ką jisai perka, e, kad vartotojas žinotų, kad jis, čia, kad, kad jis e, perka maisto produktų produkto pakaitalą ir tada galėtų priimti sąmoningą sprendimą, nes daugelis vartotojų vis tik priema finansinius sprendimus atsižvelgdami į savo finansinę situaciją. Kalbant apie įskaitomumą, mes savo pakeitimuose e, atkreipiame dėmesį į tai, kad šrifto dydis yra vienas įskaitomumo elementų, bet yra dar ir kiti faktoriai, į kuriuos reiktų atsižvelgti. E, toliau išimtis medui dėl galiojimo datos. Manau, čia ministrų taryba turėtų spręsti šį klausimą, nes aš žinau, kad medus labai ilgai galioja, tačiau negalėčiau čia dabar komentuoti šito klausimo. E, komisija sakė, kad kiekvienas gamintojas turėtų pats nustatyti, kiek ilgai galioja jo e, gamintas maisto produktas. Galbūt, aišku, mes turėtume siekti aiškesnio, aiškesnio reglamentavimo, ypač e, tiem žmonėms, kurie bitininkystė užsema kaip hobių. Toliau kitas dalykas e, dėl produktų su. E, genetiškai modifikuotais, e, modifikuotomis sudėtinėmis dalimis. Gerbiami kolegos, man atrodo neleistina apie tai kalbėti šiame teisės akte. Mes turime atskirą reglamentą apie genetiškai modifikuotus produktus ir negalime tos problemos išspręsti būtent per produktų ženklinimą. Dėkoju visiems kolegoms už pastabas, dėkoju už pagirimus, laukiu kritinių smūgių ir taip pat norėčiau, kad jūs suprastumėte tai, kad aš taip pat noriu išsakyti savo nuomonę, nes girdėjau tikrai daug įvairių dalykų. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas. Taigi diskusijos baigtos, rytoj ryte balsuosime, prašau visų atsinešti balsavimo korteles ir pradėsime darbą rytoj lygiai 9 val. Taigi atsisveikinu iki rydienos.